So I have the chance to take it away from ah, you when I want. Yes. It is a good feeling always. <laughs> Dear colleagues, I think uh, that we should start this. Kolegos, manau, kad mes jau galime pradėti pirmąjį posėdį po vasaros. Visus norėčiau pasveikinti susirinkus, mūsų laukia visa eilė sudėtingų mėnesių. Pirmasis šiandienos darbo atvarkio posėdis - darbo atvarkės tvirtinimas. Paprašyčiau kad jūs sutiktumėt su pasiūlymu pakeisti darbo atvarkę. Dėl septinto punkto darbo atvarkėje ponios Maneskų pranešimas dėl transeuropinių telekomunikacijų tinklų. Pone Maneskų pranešė sekretariatui, kad jis šiandien negali atvykti ir pristatyti savo e, nuomonės projekto, nes turi kitų e, reikalų paprašė, kad šį klausimą sukeistume su Raguco opinion e, dokumentu. 26 punktas e, dėl jūrų ir žuvininkystės fondo. E, Ketinome jį aptarti rytoj po pietų. Ponas Feragut sutiko susikeisti vietomis su septintuoju punktu, kaip tikiuosi sutiks irgi. Antrasis e, pasiūlymas pakeisti darbo atvarkę. Jis yra susijęs su balsavimu. Dėl e, dviejų klausimų, kuriuos turėtume išbraukti iš darbo atvarkės balsavimui. 13 punktas - parama kaimo plėtrai teikiama EŽUFKP, Elizabeth Schroeder dokumentas Ir toliau 15 ir 16 punktai, kuriuose yra kalbama apie viešuosius pirkimus. Romona Manesku taip pat yra atsakinga už šios du klausimus. Balsuosime dėl šių klausimų spalio mėnesį, gal 11 arba 10 dieną. Taip mes turėtume daugiau laiko, o žinia, kad yra pateikta be galo daug pakeitimų. Gavome ir pranešėjų bei šešėlinių pranešėjų prašymą, e, kuriame taip pat e, siūloma atidėti balsavimą. Jeigu nėra jokių kitų pasiūlymų dėl darbo atvarkės, tai prašyčiau, kad ją patvirtintume, įvedant tuos du pakeitimus. Taigi, suprantu, kad darbo atvarkę galime laikyti priimtą. Noriu informuoti, kad kaip visuomet e, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu Ir kaip visada, prašyčiau nepamiršti, kad e, preliminarus laikas nurodytas darbos laikėje yra tik tai preliminarus. E, niekas nežinom, kaip e, kas susiklostys, kartais būna nenumatytų aplinkybių ir laikas pasikeičia. Todėl nepamirškite tokio fakto. Toliau antras darbos vargės punktas Birželio 20 ir 21 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Šios e, posėdžio protokolas yra išplatintas parlamentarams ir kaip visuomet mūsų posėdžio pabaigoje e, šis protokolas bus laikomas priimtų, jeigu niekas neišreikš prieštaravimų iki tol. Trečias darbo atvarkės punktas regioninės plėtros komiteto 2013 m. posėdžio tvarkarašio projekto tvirtinimas. Apie tai jau anksčiau diskutavome. Šis e, tvarkarštis jums buvo išplatintas. Taip pat siūlau, kad laikytume šį pasiūlymą priimtų, jeigu jūs nepateiksite jokių prieštaravimų. O jeigu prieštaravimų turite, tai galiu tik e, patvirtinti, kad stengiamės kaip galėdami, kad e, tvarkaraštis būtų kuo geresnis, dėrėjomės su administracija ir pasiektas rezultatas yra optimaliausias. Dabar perinu prie pirmininkės pranešimo, bet e, pirmiausia, norėčiau paprašyti jūsų padaryti tai šiek tiek vėliau, kai susikaups šiek tiek laiko per posėdį. Ir dabar nedėlskime ir e, leiskime komisijos nariui pasakyti e, savo kalbą, kaip numatė Tyta, nes komisaras turi 16 val. išeiti į transporto komitetą. Todėl daugiau nebešvaistydami laiko suteiksime žodį jums. Kolegos, norėčiau priminti, kad iki vasaros atostogų dar prasidėjo diskusija dėl Markus Piperio nuomonės. Sutarėme, kad reikėtų paklausyti komisijos nario Simkalas, kuris be kita ko yra atsakingas ir už Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Uh, Ir e, jeigu turėsit kokių klausimų, mes jums pateiksime po jūsų kalbos. Gentlemen, dear. Ačiū ponius ir ponai, gerbiama pirmininkė, brangioji Danūta, e, kolegos parlamentarai. Noriu širdingai padėkoti už šį pakvietimą. E, pasikeitimas nuomonėmis su regionų plėtros komitetu man visuomet yra E, malonus, iš visuomet mielai atinu į parlamentą ir pasikeičiu savo nuomonėmis su jumis. E, va, praeitą savaitę e, komisijos pirmininkas Baroso Šulcui pasakė, ar mums tikrai reikia daugiau konkuruoti, ar reikia išsukurti tikrą Europos transporto erdvę su europiečiškomis taisyklėmis. Tai jis pasakė per padėties Europos Sąjungoje apžvalgą. Uh, Europos infrastruktūros tinklų priemonė yra nauja, ji yra numatyta daugiametėje e, finansų programoje. Jos tikslas e, suderinti e, Europos e, transporto, energetikos, komunikacijų tinklus taip, kad būtų sukūriama europietiška vertė ir atnešame daugiau naudos vidaus rinkai. Transporto infrastruktūra vidaus sanklauda yra gyvybiškai svarbi. Anksčiau esame matę, kad valstybės narės neskiria pakankamai dėmesio e, infrastruktūroms per, sie, infrastruktūrai per sienas. Dėl tos priežasties Europos infrastruktūros tinklų priemonė papildo sanglaudos politikos priemonės. Ir būtent todėl Europos e, komisijos pasiūlyme yra stengiamasi sukurti E, tokius tinklus, e, kurie vadovautųsi Europos infrastruktūros tinklų priemonės e, taisyklėmis, CEF taisyklėmis. Pirmiausia, norėčiau priminti pagrindinius dalykus, kurie yra susiję su Europos komisijos pasiūlymu dėl 10 milijardų eurų asignavimo. Pirmiausia, 10 milijardų eurų yra, milijardų eurų yra išskirtinai skiriami sanglaudos projektams ES valstybėse narėse. Greta to valstybės narės gali dar e, pretenduoti į lieštas iš bendrojo voko 21,7 milijardų. Atitinkami projektai galės e, pasinaudoti e, palankesniais tarifais iki 25 procentų negu kiti sanglūdos projekto e, projektai. E, šie CEF e, projektai bus pasirinkti Europos komisijos pagal ypatingus kriterijus ir Europos komisija nustatys, kad valstybės narės, tenkinančios tam tikrus kriterijus, gali gauti 10 papildomų milijardų eurų. Europos komisija vertins, ar projektai nepažeidžia taisyklių pagal sanglaudos fondų paskirimo sistemą. 2011 m. balandžio mėnesį buvo pasiltas neoficialusis dokumentas po labai plačių diskusijų, e, kurios vyko Prahoje su sanglaudos projekto valstybėmis narėmis. Tas neoficialusis dokumentas jums buvo išplatintas. Ponios ir ponai, puikiai žinote, kad e, transporto kamščiai ir e, nesamos jungtis Ypač e, daug problemų sukuria jungtise iš pietų į vakarus e, ir į šiaurę. E, Sanglodos valstybės narės daugiausia dėmesio skiria transporto projektams, kurie yra svarbus nacionalinių regioninių lygių, bet nekreipia pakankamai dėmesio ES masto projektams. Pirmiausia, tokiems projektams, kurie pagerina ryšius per sienas arba sumažina kamščius svarbiuose transeuropiniuose tinkluose. Kad būtų išvengta nesusipratimo, noriu pasakyti, kad jokių būdų neturiu galvoje, kad viena ar kita valstybė narė yra labiau motivuota e, siekti Europos interesų negu kitos. Bet centrinis valdymas, bendros programos yra geresnis, e, kai reikia įgyvendinti kompleksinius E, reglamentus taikomus per sienas. Mes turime galvoti apie kokybę ir ES atnešamą naudą, galvojant apie TNT projektus ES lygių. E, projektų ir lėšų įgyventinimas yra labai griežtai kontroliuojamas ir yra teikiamos paskatos arba sunaudoji pinigus, arba juos prarandi. Ir kaip jau sakiau, turi būti tenkinami reikalingi kokybės parametrai. Taip užtikriname geriausią įmanomą ES lėšų įsisavinimą ir veiksmingą ten T politikos tikslų įgyvendinimą. Dešimties e, milijardų pervedimas iš sanglaudos fondų į Europos infrastruktūros tinklų priemonę buvo uh, skirtas tam, kad valstybės būtų papildomai skatinamos kurti uh, projektus per sienas atnešančius naudos Europos e, Sąjungai bendrai sanglaudos e, projekto regionuose. Be šios e, pagalbos, be šio papildomo pervedimo Europos infrastruktūros tikslų priemonė neprisidėtų prie rytų vakarų sanglaudos. Nes ne visos 28 valstybės narės gali reikalauti lėšų vienodomis sąlygomis. Todėl mes turime ieškoti galimybių stiprinti konkurenciją. E, yra e, iškelta labai aiškių reikalavimų, kaip būtų galima gauti tuos 10 papildomų milijardų pagal Europos komisijos pasiūlymą. Pirmiausia, žinome, kad iškyla grėsmė, kad bus prarasta dalis pinigų pervestų Europos infrastruktūros tinklų priemoniai. Jeigu bus nepakankamai projektų, jeigu fondai Ehm, negalės būti panaudoti laiku, tai lėšos bus prarastos. Kitas dalykas yra padidėjusi biurokratija, kadangi e, CEF projektų įgyvendinimas e, projektų surinkimas ir pinigų pervedimas bus darmas per papildomas vykdomasias agentūras. E, pirmiausia, kalbėkime apie tai, kad iškyla grėsmė prarasti pinigus. Aš visiškai sutinku, kad reikia laikytis nacionalinių vokų principo, kaip kad ir sanglaudos fondų sistemų. Tačiau reikia išsaugoti konkurencingumo procesą. Turi būti išlaikyti konkursų sistema ir e, turi būti sukurti tokie projektai, kurie būtų brandus ir neštų papildomą Europai naudą. Mums reikia aiškių vadinamųjų brandžių projektų. Negalime paprasčiausiai taikyti principą, kas pirmesnis, tas greitesnis. Aš suprantu, kad tie projektai privalo būti tikrai europietiški ir jie turi būti visapusiškai apjungiantis vieną ar kitą regioną. Europos komisija e, siekdama e, šios veiklos efektyvumo E, išskyrė visą eilę momentų, elementų, kuriuose būtų galima įsikišti ir numatyti papildomas e, priemonės. E, einant iš valstybės. Pirmiausia, Europos komisija sieks nustatyti labai aiškius kokybės kriterijus, kuriuos valstybės narės turės įgyvendinti, tai bus daroma kartu su JASPER programa. Be to, Europos komisija stengsis pasitelkti TNT vykdomąją agentūrą, e, įvertinant projektus. Dėl fondų programavimo Europos komisija ketina organizuoti daugiau e, konkursų, e, kurie būtų susiję išskirtinai su lėšomis pervestomis iš sanglaudos fondų. Dabar norėčiau perėti prie administracinės naštos. Valstybės narės išlieka atsakingos už projektų gyvendinimą. Centrinis valdymas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę yra susijęs tik su projektų atranka ir tai nesukurs daugiau biurokratijos. Projektų įgyvendintojai neturės e, dirbti su nacionalinėmis valdymo agentūromis. Jie turės dirbti tiesiogiai tik su TNT agentūra, kuri veiks Europos komisijos Briuselėje vardu. Europos komisija, remiant agentūrai, kaip ir ankstesniais metais, sukurs labai efektyvę e, elektroninę sistemą, kuri leis visus dokumentus pateikti internetu. Tas procesas yra yra labai efektingas. Ir e, mes suprantame ir darome išvadą, kad 10 milijardų yra labai svarbi Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo dalis. E, tai leis e, atitinkamą priemonę gerai įgyvendinti sanglaudos valstybėse. Europos komisija e, siūlo, kad. E, E, tos lėšos būtų panaudotos stokojančiai infrastruktūrai sukurti. Tai nereiškia, kad tie pinigai bus atimti iš sanglaudos valstybių. Tai bus pinigai, kurie bus naudingai išleisti visų sanglaudos valstybių ir ES valstybių narių bendrai interesams. E, dėrybų kontekste bendrai dėl daugiametės finansų perspektyvos mes visuomet e, tikimės, kad Europos parlamentas apgins šios naujos priemonės ambicingus tikslus ir įgyvendinimo mechanizmą. Ačiū. Uh, uh, Ačiū komisarė. Markus Piper yra pranešėjas, kuris rengė duomonę šio klausimu, tai jam suteiksime žodį. Markus, prašom. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank, Herr Kommissar. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisarui už šios temos pristatymą ir už tai, kad atvykote į posėdį susitikti su mumis. Nuo praeito karto kolegos dar turi daug klausimų, daug aktualių klausimų. E, kalbant apie šio klausimo esmę. Iki vasaros mes e, susitarėme, kad ta priemonė yra tikrai reikalinga, nes jis sukuria europinę pridėtinę vertę. Yra pakluojamas pamatas visiems regionams apjungti ir aišku, kad visiems žmonėms bus daug naudos. Ir sanglaudos fondas, yra labai svarbus elementas čia, ši Europos infrastruktūros tiklų priemonė iš tikrųjų viską apjungs, kad būtų galima gauti europinės pridėtinės vertės. Vis tik tai galvojant apie regionų poreikius, reikia turėti omenyje kolegų išsakytą susirūpinimą, nes tikrai pavyzdžiui, konkurencijos elementas, visos procedūros, kurios susijusios su konkursais, ypač kai eina kalba apie naujasias valstybės narės, visa tai gali turi būti labai sveitinga, ypač kai kurios, kai kurios valstybės yra pasistumėjusios daug labiau į priekį nei kitos ir kai kurioms gali būti daugiau naudos nei kitoms, taigi reikia atsižvelgti visus tuos elementus. Uh, ypač tie, kas dar neturėjo galimybės gauti naudos iš šio proceso galbūt dabar antrame raunde jiems reikėtų suteikti pirmenybę. Kai kurioms valstybėms narėms, kai kuriems regionams tai itin svarbu. Ir tikrai turime dirbti visi kartu. Jūs pristatėte labai svarių argumentų. Ir tikrai labai svarbu, kad e, pinigai būtų numatyti tinkamai, e, paskirsti tinkamai, bendrafinansavimas, agentūrų e, darbo dalis. Tai yra labai svarbus elementai ir tikrai jūsų pasisakymas mus įtikina. Ir vertinant pirmąjį variantą, galima pasakyti, kad labai svarbu, kad į pasienio regionus bus labiau atsižvelgta, ypač kai eina kalba apie spragų užkaišimą. Taigi, pirmas žingsnis bus, aišku, konkursų skelbimas. Konkursai labai svarbu būtų jų formatas. Ir antras elementas būtų techniniai dalykai. Mūsų komitete, regiono komitete, uh, regionos plėtros komitete turėsime mm, ypatingą dėmesį skirti bendram reglamentui ir reikia, aišku, viską suderinti su konkurencijos klausimais. Tai jeigu iki lapkričio mėnesio dirbtumėm, siektumėm kompromiso, uh, Aš čia dabar jau kreipčiausi ir į pirmininkę, kaip būtų galima pasirūpinti, kad trilogė būtų galima paspartinti viską siekiant kompromiso ir nepamirštant struktūrinių fondų ir kaip būtų galima užtikrinti, kad transporto ir regioninių e, komitetų klausimai būtų suderinti ir kad uh, trilogas neužbėgtų už akių tiems sutarimams. Mes turime laiko iki lapkričio, taigi reikia turėti bendrai reglamentą. Aš tikiuosi, kad nebus užbėgta už akių, kad nebus primtas sprendimas anksčiau nei vyks trilogas. Taigi, kaip būtų. Aš taip tikiuosi, bet kaip būtų galima pasirūpinti, kad tikrai taip ir bus. Aš kreipiuosi ir į komisarą, ir į pirmininkę, prašydamas užtikrinti, kad tikrai nebūtų užbėgta už akių mūsų susitarimams. Uh, thank you, Viktor Boštinaru, please. Thank you very much indeed, madam. Viktor Bostinaru. Mr. Commissioner. Ačiū pirmininkė. Komisarė, esu vienas iš tų nedaugelio, kas tikrai labai sveikina šį reglamentą, šią priemonę. Tikrai būtų buvę, aišku, geriau turėti visą tai daug anksčiau. Reikėjo viską turėti, aišku, daug labiau iš anksto kad būtų galima viską išanalizuoti prieš balsuojant, kad, būt, kad būtų išvengta įvairiausių komplikacijų. Bet vis tiek esu dėkingas, kad bent jau šiandien viskas yra organizuota. Ir dabar porą pastabų. Būtų buvę tikrai labai gerai, jeigu nebūtų kilę ginčių su taryba ir parlamente, tačiau vis tik tai yra susirūpinimą keliančių klausimų, yra valstybių narių, kurios prieštarauja Europos infrastruktūros tinklų priemoniai. Mes matome, kad ir pačiame parlamente yra problemų. Aš esu vienas iš tų parlamentarų, kuris siekia, kad ši priemonė būtų tikrai labai svari ir realistiškai aš vertinu, kas būtų įgyvendinama ir iš didžiai MUF aš vertinu, iš MUF um, generalinio direktorato pusės aš vertinu labai parodytą lankstumą. Mes tikrai labai būtumėm norėję išgirsti priimtinus atsakymus iš komisijos, kad būtumėm galėję pajudėti sparčiau, kad būtumėm galėję išsklaidyti tą susirūpinimą, tą nerimą. Ir aš labai tikiuosi, kad per trilogą mes sugebėsime susitarti. Taigi, pirma, kokių priemonių siūlo imtis MUF generalinis direktoratas, kad būtų galima pagerinti administracinius valstybių narių gebėjimus, nes tai yra svarbiausias mus neramintis klausimas, nes yra daug valstybių narių, kurios turi daug problemų su instituciniais administraciniais gebėjimais. Aš priminsiu jums uh, E, tarybinių laikų filmą Maskva netikė ašaromis. Taigi tikr, parlamentas tikrai netiki tušiais pažadais. Mes norime taisyklių, kurios būtų aptartos ir patvirtintos ir po to realiai įgyventos tiek iš komisijos pusės, tiek iš valstybių narių pusės. Taigi kokios būtų teisinės garantijos, kad valstybių narių instituciniai ir administraciniai gebėjimai tikrai bus sustiprinti ir kad 2000 14 nuo 2014 metų sausio pirmos viskas galėtų veikti. Toliau. Antras dalykas, dėl projekto atrankos 10 milijardų eurų pagal sanglaudos reglamentą yra, aišku, taisyklės, kurios, apie kurias parlamentas turi būti informuotas iš anksto, kad galėtų siekti kompromiso. Ir galiausiai, šiandien mes kalbame apie 10 milijardų eurų kurie turi būti paimti, patinka mums ar nepatinka, sanglaudos fondui tai labai didelį poveikį padarys, nes 10 milijardų bus paimti iš ten ir tai, aišku, turės didžiulio poveikio maksimalioms sumoms. Aš esu pasirengęs e, ginčyti su jumis, su kitais kolegomis e, dėl to reikalingumo, bet mums reikia argumentų. Šiandien mes norime kalbėti apie skaičius, tačiau neturime skaičių nei dėl daugiametės finansinės programos, nei dėl bet kokių ES biudžeto skyrių po 2014 metų mes nieko net, jokių skaičių mes neturime. Vienintelis aiškumas, uh, ką skaičių prasme mes turime, tai yra 10 milijardų eurų Europos infrastruktūros tiklų priemoniai. Bet 10 milijardų turės būti paimti iš sanglaudos uh, e, biudžeto ir perkelti į Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Aš labai sveikinu regiko komiteto, bet taip pat ir transporto komiteto lankstumą, pasirengimą sudaryti kompromisą. Tai yra labai gerai, bet suteikite mums pagrindo tam kompromisui sudaryti. Dėkoju. Toliau ponas Oldži Blasak. Aš kalbėsiu gimtają kalbą čekų. Gerbiamas komisijos nary, Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pristatėte mum Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Suprantame, kad trumpai pristatydamas šią priemonę negalėjot atsakyti į visus įmanomus mūsų klausimus ar išsklaidyti mūsų abejonės. Norėčiau šiek tiek konkrečiau pakalbėti apie keletą dalykų, kuriuos jau minėjo kolegos. Pirmas dalykas, ką galvoja komisija apie Europos banko pasiūlymą uh, prisidėti prie šios priemonės įgyvendinimo, kad sumos skirtos atskiroms valstybėms narėms būtų išlaikytos uh, net ir paimant tas sumas iš sanglaudos fondo. Antras klausimas siejasi su kolegos komentarais, kuris kalbėjo prieš mane. Taigi aš noriu paklausti, ar komisija yra pasirengusi priimti taisyklės, kuriomis remiantis būtų atrenkami nauji projektai, finansuojami iš tų dešimties milijardų eurų, kurie ateis iš sanglaudos fondo. Dar vienas klausimas. Valstybių narių pasirengimas įgyvendinti įvairius projektus. Girdėjome, kad kai kuriom šalim trūksta gebėjimų tiem projektam įgyvendinti. Kaip planuoja komisija tokioms šalims padėti, kurios neturi pakankamai projektų gyvendinimų reikalingų išteklių. Taip pat turiu galvoje ir administracinius TNT E, transeuropinio transporto tinklo agentūros gebėjimus, kuriai teks e, didelis darbų krūvis ir uh, kuriai yra skirti 8 milijardai, o toliau tą sumą išauks iki 50 milijardų eurų. Ar tai netves prie tam tikro administracinio chaoso? Mm, kolegos, dar turime 5, 7, 8 kolegas norinčius pateikti klausimus. Taigi, mums lieka tik 20 minučių jūsų klausimams ir gerbiamo komisijos nario atsakymams. Labai prašau jūsų klausti trumpai, nes kitaip neišgirsime atsakymų į tos klausimus. E, taigi, e, e, ponė Krell, rodykite pavyzdį, klauskite trumpai. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai E, bendrosios projektų atrinkimo taisyklės, panaudojant 10 milijardų, kurie bus paimti iš sanglaudos fondo. Nežinau, ar komisaras tai žino, bet yra labai daug paraiškų Europos infrastruktūros tinklų e, priemonės projektams įgyvendinti. situacija nėra labai aiški. Taigi norėčiau paklausti gerbiamas komisijos nary štai ko. Ką mūsų komitetas galėtų nuveikti, prisidėdamas prie bendro sutarimo ieškojimo. Ne tik mūsų komitete, bet ir uh, kartus bendro sutarimo ieškojimo su taryba. Parlamentas turi daug ambicijų ir mm, aišku, kad jos mm, taip pat turėtų būti priimtos domenį ir taryboje. Taigi norėčiau e, iš, paklausti jūsų nuomonės dėl to kompromiso, dėl kurio mums pavyko komitete susitarti. Dėkui, toliau e, ponė Lukacijevska. Gerbiamas komisijos nary, turiu keletą klausimų. Jūs paminėjote 10 milijardų, kurie bus paimti į sanglaudos fondo ir skirti tik tai m, mm, tom valstybėm narėm, kurios turi teisę naudoti sanglaudos fondo lėšomis. O po to vėliau pasakėte, mm, kad tos lėšos gali būti naudojamos visose sanglaudos fondo šalise. kaip tada iš tiesų tos lėšos bus naudojamos, nes mes neturime pakankamai garantijų, kad iš tiesų sanglaudos e, valstybės gaustas lėšas. Toliau dėl lėšų iš įvairių fondų panaudojimo derinimo. Jei projektas gali būti finansuojamas iš sanglaudos fondo lėšų ir iš kitų finansinių e, priemonių. Ar tokiais atvejais bus tam tikros taisyklės skiriantas lėšas? Ar bus remiamasi taisyklėmis, kurios dabar galioja sanglaudos fonde, ar tiesiog pirmieji projektai m, mm, gaus finansavimą? Dar vienas klausimas. Administracinių išlaidų kompensavimas. Ar administraciniai kaštai bus įtraukti į finansuojamas pagal projektus išlaidas ar ne. Naujosios valstybės narės neturi tokios uh, patirties kaip ir senosios. Toliau transeuropiniai transporto tinklai. Iki 2030 metų bus sukurtas tik pagrindinis tinklas. Ir čia bus reikalaujama laikytis trijų sąlygų vykdant tokius projektus. Ir e, dėl tų sąlygų periferiniai ES regionai negalės gauti bendro finansavimo pagal šią priemonę. Taigi, norėčiau e, paklausti štai ko. Jei Mes čia kalbame ne tik apie pagrindinį, bet ir apie papildomą tinklą, kuris apima ne tik ES valstybės narės. Ar bus galima finansuoti tas atkarpas, kurios sujungs ES valstybės su ne ES valstybėmis, finansuojant tik tai europinę tų jungčių dalį. Taigi, ar bus galima skirti finansavimą tokiems jungiamiesiems tikslams, bent jau periferiniuose regionuose. Pirmininkė, klausim, viena minutė klausimams, nes kitaip nieko nespėsime. E, žodis e, ponui Burakiui. E, kalbėsiu trumpai, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui komisarui už darbinį dokumentą, kuris buvo pristatytas ir leido mums geriau suprasti situaciją. Mano klausimai labai konkretus. 10 milijardų, kurie bus paimti iš sanglaudos fondo, bus e, pridėti prie tų 50 milijardų Europos infrastruktūros tinklų priemoniai. Ar teisingai suprantu? Jei taip, tai tada mm, kaip bus su tais 40 milijardų kitais papildomais 40 milijardų? kurie irgi numatyti šiai priemonė, kaip jie siejasi su sanglaudos e, fondu. Kitas klausimas, kaip mes pateisinsime, kad 10 milijardų lėšų bus perkelta sanglaudos fond, iš sanglaudos fondo e, šiai priemoniai, nes yra valstybių, kurios jau yra numatę šių lėšų panaudojimą ir jei jos nedalyvaus, jei jų projektai nepateks į Europos infrastruktūros tinklų priemonę, tai jos negalės e, tomis lėšomis pasinaudoti. Trečiasis klausimas. Galbūt komisijos narys galėtų trumpai pasakyti, nesileisdamas į detalės, ką taryba galvoja šiais klausimais. Įsivaizdavau, kad komisijos narys papasakos apie situaciją taryboje, tai palengvintų mūsų diskusijas toliau. Šių darbų e, finansavimas, kaip mes vertinsime tuos darbus. Dėkui, toliau ponė e, Šmit. Dėkui, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Europos investicijos transporto srityje labai svarbios ekonominiai sanglaudai Mm. Ir labai svarbu, kad visa sistema veiktų efektyviai. Taigi kyla mm, toksai klausimas, koks bus vietos regioninių ir valstybinių institucijų vaidmuo e, priimant sprendimus. Koordinavimas tarp visų ligmenų reikalingas, kad būtų galima išvengti veiklos dubliavimosi. Ką Jūs galvojate apie tai? Ši priemonė turės pridedamąją vertę tik tada, jei užtikrins visas reikalingas jungtis pasienio regionuose. E, ponas Piper siūlo 30 procentų e, visų numatytų lėšų skirti pasienio ir tarp valstybinių jungčių užtikrinimui. Mano regione Perpinjan Žeronė jungtis yra užbaigta ir dabar Prancūzija turi pasirūpinti, kad ta jungtis toliau būtų protesta, bet kažin ar pavyks rasti finansavimą. Uh, like to... Mėlyi kolegos, dabar norėčiau paprašyti komisijos nario atsakyti. Atsiprašau, bet aš e, gana e, atidžiai stebiu laiką, nes transporto komitetas irgi manęs laukia. Uh, Manau, kad e, būčiau galėjęs anksčiau jau ateiti ir atsakyti daugelį klausimų, kuriuos aš puikiai pažįstu, kurie jau man yra pateikti ir kitomis progomis, kai tik diskutavome šio klausimu. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, kiek aš žinau, regionų, e, regionės plėtros ir transporto komitetai kartu siekia kompromiso Ir aš tik tai pasidžiaugsiu, jeigu toks kompromisas bus pasiektas. Dabar einame tokia kryptimi ir aš tikiuosi, kad mes tą kompromisą rasime. Bendrai galiu pasakyti, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė e, Europos komisijos pasiūlyme numato 50 milijardų energijai, transportui ir informacijos technologijoms 31,7 transporto infrastruktūrai ir 10 milijardų yra inklu, įtraukta į tuos beveik 32 milijardus. O e, tarp sektoriniai klausimai e, yra dar numatyti TNT projekte. Be to, labai daug pinigų yra pateikiama pagal struktūrinius fondus ir panašiai. Taigi čia iš esmės mes kalbame apie 10 milijardų iš sanglaudos fondo. Kai Europos komisija kūrė šį pasiūlymą, pagrindinis filosofinis klausimas buvo, ar mes čia atimam tos pinigus iš sanglaudos fondo, ar priešingai papildome sanglaudos sistemą. Mano nuomonė, mes papildome sanglaudos e, pinigus. Niekas niekada negali žinoti, kokie bus daugiametės finansų perspektyvos dėrybų rezultatai. Bet e, aš nuo pat pradžių remiau ir šiandien remiu šią priemonę, nes ji iš tiesų leis pasiekti konkrečių naudos e, centrinėje Europoje, pietričių Europoje, nes ten tam tikrų kelių jungčių yra neįmanoma nutiesti, nepasinaudojus tą priemonę. Priešininkai sako, kad tie pinigai yra atimami iš sanglaudos e, projektų ir kad tokiu būdu lėšos bus prarastos. Atsakydamas į kai kuriuos jūsų klausimus galėčiau pasakyti, kad šis dokumentas išplaukęs po susitikimo Pragoje yra labai turiningas. E, ten Europos komisija didelė dalimi išdėsto, kaip galime valstybėms narėms padėti, rengiant projektus ir kaip galima išvengti administracinių sunkumų. Tačiau turėtų būti visiškai aišku, kad Europos komisija nėra vienintelė institucija atliekanti administracinį darbą. Pačios valstybės narės turi būti ryštingai nusiteikusios ir dėti pastangų, kad tie projektai būtų parengti. Mes uh, Jeigu pažvelgtumėte šio dokumento šeštą puslapį, e, pamatytumėt, kad esame labai atidžiai aprašę, kaip ketiname padėti valstybėms susidurančiams su sunkumais. Norėčiau pasakyti, kad taryba du kartus šį klausimą aptarinėjo kovo mėnesį ir birželio mėnesį. Kovo mėnesį taryba prieėmė vadinamąją bendrąją poziciją dėl TNT gairių. Taigi, projektų sąrašas, prioritetų sąrašas yra ten. Valstybės narės susitarė. Jeigu jūs galvojat, kad tas procesas buvo lengvas, tai gerokai klystat. Tas darbas tęsiasi dviejus metus ir dabar yra parengtas planas. O birželio mėnesį taryba priėmė dalinę poziciją, dalinę bendrąją poziciją dėl e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės CEF. E, projektų, prioritetinių projektų sąrašas labai aiškus. Visi, įskaitant ir sanglaudos valstybės, susitarė, kokie prioritetai yra nustatomi, kurie koridoriai yra svarbiausi. Ir vienas klausimas e, iškyla, ar galima papildyti tą Europos infrastruktūros tinklų priemonę ko nors. Aišku, kad galima, bet tada išeis, kad 20 tūkstančių eurų vienam projektui gali būti skirsta. Taigi reikia išsiaiškinti skirti prioritetus, reikia strategiškiau vertinti padėtį. Ši diskusija buvo nepaprastai plati, visi norėjo įtraukti savo norus, tam tikrus geležinkelius ar pasienio perėjimo punktus ar dar ką nors. Bet kartu su valstybėmis narėmis stengiamės išlaikyti strateginio tinklo principą, taip kad buvo, kaip kad buvo siūloma. Apie tai bus kalbama per kitus procesus irgi Bet prašyčiau, supraskite, jeigu mes e, išplatinsime, išbarsysime tuos milijardus, tai nieko neliks. Ta suma yra tikrai kukli, patikėkit manim. Europos komisija, aš visuomet sakau, nuo 2008 iki 2011 metų yra suteikusi valstybės paramos finansinėms institucijoms už 4,5 trilijonus eurų. Per trejus metus 4,5 trilijonai, o čia kalbama apie 30 milijardų septyneriems metams. Taigi e, mastai skirtingi. Pagrindinis klausimas, kuris labiausiai rūpi jūsų komitetui ir, e, ir Lenkijai bei kitoms valstybėms ar pinigai paskirstomi sąžiningai, kaip užtikrinti, kad tie 10 milijardų netitektų vienam projektui ir visi kiti liktų be nieko, be jokio finansavimo. Taigi mes e, nemažai padirbėjome ir e, tame Prahos neoficialiajame dokumente ir jūsų kompromisinėme dokumente einame tą pačią kryptimį sutinkame, kad reikia išlaikyti tam tikrą geografinę pusiausvyrą. Pirmiausia, kai sanglaudos pinigus e, skiriame pagal sanglaudos taisyklės, turime išlaikyti ir labai griežtas proporcijas. Tada mes galėsim labai aiškiai pasakyti, tas ir tas yra mums primtina, tas ir tas įeina į kompromisą. Dabar atsiveria kitas klausimas kokiomis taisyklėmis vadovausime, kaip tie pinigai turėtų būti valdomi pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kaip tie 10 milijardų bus e, suskirstyti. Vieną dalyką čia galėčiau pasakyti. Taip, mes esame pasirengę išlaikyti proporcijas. Savo dokumentuose esame sakę, ir bus įgyvenamųjų dokumentų, kuriuose bus sakoma, kad pagrindinis prioritetas turi būti skiriamas nacionalinėms, nacionalinės reikšmės, projek, reikšmės projektams. Kolega Levandovski ir e, Hans labai aiškiai apie tai sako, kalba. Reikia bendros pozicijos. Jūs mus kritikavote tuo klausimu ir buvo momentas, kai Europos komisija išsakė tokių neaiškių uh, E, minčių dėl gyvendimo detalių. Bet dabar Europos komisija pasiekė bendrą poziciją ir mes tikimės, kad jūs ją galėsit pritarti. Tai kaip mes galėtume e, išlaikyti geografinę pusiausvyrą? Mes negalime pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę sukurti dar vieną sanglaudos fondą. Sprendimų prieimimo e, prieimėjai turi suprasti, kad e, Sanglaudos pinigai yra tik sanglaudos fondas. Negalime sukurti iliuzijos, kad iš vienos pusės mes gausime sanglaudos pinigų, kur yra kur kas didesni negu 10 milijardų tie, apie kuriuos aš kalbu. Ir paskui dar CEF priemonės viduje turime kitus sanglaudos pinigus, kurie neturi nieko bendro su pagrindiniais sanglaudos fondo pinigais, kurie turi atskirą logiką, kurie. E, yra skiriami didesniems projektams peržengiantiems sienas. Reikia pasakyti, kad mes esame pasirinkę aptarti visas detalės, kad ta geografinė pusiausvyrą būtų išlaikyta. Automatiškai CEF rėmose negalime sukurti kitos sanglaudos fondo. Aš e, tai labiausiai akcentuoju. Ir jeigu galime rasti kompromisų dabar, tai e, mes būtume labai patenkinti. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Kaip suprantu, jūs jau dabar išeit norit. Noriu tik padėkoti Jums už dalyvavimą. Tikiuosi, kad e, Jums tapo aiškiau. Konstanca dar. Aš noriu vieną klausimą dar pateikti. Komisijos pasiūlymas buvo, e, kad sanglaudos e, fondo pinigai turi būti skiriami CEF buvo galima pasakyti aiškiai, iš sanglaudos fondo atimame 10 milijardų ir padidiname CEF biudžetą. Bet tada būtų aišku, kad parlamentas e, nesutiks niekada su sanglaudos politikos finansavimo sumažinimu. Čia yra jūsų pasiūlymas ir jūs turite reaguoti. Dabar sakot, kad iešmot kompromiso ir sakot, ne, ne, ne, nebūtų įmanoma elgtis kitaip. Ačiū. Don't... Jūs atrodo esat nepasirengę supainioti procedūrų. Jūs turite suprasti, kad tie pinigai ateina iš Anglos fondos. Anglos fondas nėra tas pats, kas transporto fondas. It's, uh, uh, it now, uh... Aš nežinau, kaip aš jau sakiau, uh, mano nuomonė yra aiški. Aišku, jeigu jums uh, tai nepriimtina, be šios priemonės, dar kartą galiu pakartoti, nebus galimybių pagerinti uh, E, jungtis tarp sanglaudos partnerių ir kitų šalių. Todėl mes apie tai čia ir kalbame. Bet jeigu tuos pinigus įtraukėme ir sukūrėme kokias, kažkokį sanglaudos instrumentą su sanglaudos e, e, taisyklėmis, su bendro finansavimo reikalavimu, kas yra labai svarbu. Pažiūrėkite bendrą vaizdą. Ta bendrą vaizdą, bendrą poziciją valstybės narės daugmaž patvirtino. Uh, yra tam tikri transeuropiniai tinklai ir iš tų transeuropinių tinklų dalis e, yra skirtas anglaudos valstybėms ir speciali finansavimo priemonė yra numatyta. Kolegos, dar kartą ačiū, dėkuoju gerbiamas komisijos nariai, o mes posėdį pratesim už poros minučių. Okay. Okay. Uh, Dabar norėčiau perėti prie šešto darbo tvarkės punkto, taigi tęsėme diskusijas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės Connecting Europe Facility. Markus, jūs norėtumėt dar iš naujo pristatyti šį klausimą, ar jau užtenka to pristatymo, kurį padarėte? Das ist noch nicht gewonnen, ne? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū pirmininkė. Komisaras e, nemažai informacijos pateikė įvairiais klausimais dėl sanglaudos fondų. Uh, sakė, pirmame etape gali būti mm, val, valstybių narių a, teisės apibrieštos ir, ir gali būti tam tikra pirmenybė galbūt nustatyta tuo metu. A, ir tie projektai, kurie mm, būtų patys svarbiausi valstybėms narėms ir kuriuos patvirtintų ir komisija. A, tokiu būdu ir, ir gautų tą finansavimą. Dabar dėl to, ką ponė Kriol pasakė, tai yra nauja priemonė. Nauja priemonė, kuri paremta konkurencijos taisyklėmis, tai yra konkursų taisyklėmis. Jeigu mes nieko nepasieksime, jeigu toliau tik tai laikysimės įprastinių metodų, tai jokių paskatų mes nesukursime naujų. O aš manau, kad esmė ir yra, kai eina kalba apie tos nedidelės sanglaudos lėšas, kad mes galvojame apie kažką naują, novatorišką. Komisija, kaip matome, aiškiai yra pasirengusi koreguoti taisyklės ir aš manau, kad jeigu mes uh, suderintumėm tos klausimus, tai aš, aš čia ypač kreipčiausi į kolegas iš kairės pusės. Labai raginčiau kolegas paremti tuo metu tokius sutarimus. Ir tada jeigu mes turėsime tik tai kažkokią centrinę administraciją, kuri dėstos pinigus į, į tą sanglaudos kažkokį tai projektą, tai mes, jeigu viskas liks taip, kaip buvę, tai mes nieko nebūsime pasiekę. Juk mes norime kažko naujo. Man atrodo, kad e, dar e, kolegos ruošia ir pakeitimų dėl, dėl mano pranešimo, tai aš labai lauksiu. Kreipiuosi šešėlinius pranešėjus kaip Markus informavo, yra dirbama dėl kompromiso tarp transporto ir regioninės plėtros komitetų. Aš esu, kol aš esu šio komiteto pirmininkė, galiu Jūs patikinti, kad tikrai nebus sudaryta jokio kompromiso, apeinant mūsų komitetą. Jeigu nebus balsuojama čia, tai mes tikrai nesudarinėsime jokio kompromiso. Tikrai e, tie, kas e, baiminatės, tai tikrai noriu nuraminti jūs, kad taip nebus, kad tikrai bus viskas su jumis suderinta. Viktor, aš matau, kad jūs dar norite pasakyti, kas dar norės, gal šešėlinių, sureaguoti į tai, ko, ko mums reikėtų. Viktor, Ramona, manęs nėra, kad ir nėra. Odžiai, ar norėsite pasakyti? Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěl říct. Ačiū pirmininkė. Aš tik tai noriu pasakyti, kad sveikinu šį dokumentą. Jis atitinka mūsų diskusijas komitete. Sveikinu taip pat tai, kad daugiau dėmesio bus sutelkta į tarp valstybinius projektus, projektus regionuose prie sienos. 50 procentų lėšų bus investuojama būtent į pasienio regionų projektus. Aš noriu paklausti, ar pranešėjas turi kokių minčių dėl to, kaip būtų galima koordinuoti šį fondą su sąglaudos fondu, kad viskas būtų garantuota ir aišku. No. Kaip šešėlinis Ar norėtumėte tik dar? Yeah, it's, it's, it's quite, uh, quite hot after the explanatory. Po komisaro paaiškinimo, kuris nebuvo toks priimtinas, nėra taip lengva kalbėti ir aš, aš stengiuosi, aišku, sušvelninti savo reakciją kiek įmanoma, bet 30 e, procentų dimensijai per sieną, kaip aš jau pirmai sakiau, man atrodo, yra pernelyg suvaržantis kriterijus. Nes yra valstybių narių, kurios, jau, kurios jau yra išsprendsios tas problemas ir yra valstybių narių, kurių situacija yra daug blogesnė ir kurioms galbūt reikės daug daugiau. Taigi mums reikia daugiau lankstumo. Uh, kad sudarytumėm sąlygas valstybėms narėms priderinti tą finansavimą prie savo poreikių. Jeigu lankstumo nebus pakankamai, tai tik tai valstybių narių pasipriešinimas sustiprės, nes jie galvos, kad tas mechanizmas yra pernelyg suvaržantis, pernelyg griežtas. Taigi aš raginčiau pasiekti daugiau lankstumo aplankose blokose. Aš atvirai sakant labai tikiu, kad kompromisas, kurio labai reikia, jeigu ne, tai mes kalbėsime apie utopijas, tikrai utopijam čia ne vieta. Prisiminus senovinį graikišką utopijos e, paaiškinimą, taigi su kompromisu regi komitete mes padėsime pamatus e, tolesniam kompromisu, jį bus galima formuoti, sudaryti. Aš žinau, kad tikrai pasiūlymas labai atitinka mano ankstesnį pakeitimą. Asmeniškai, aš savanaudiškai tai pasakysiu, aš, aš labai džiaugiuosi tuo, tačiau uh, norint, kad tai realiai būtų gyveninta, mums reikia lankstumo, mums reikia politinės paramos, mums reikia pasirengimo iš valstybių narių dirbti ir ieš, mums reikia iš visų frakcijų pasirengimo ieškoti sprendimo. Nes jeigu kiekvienas laikysis tik tai savo pozicijos, tai bus susiskaldimas, nebus pakankamai lankstumo iš komisijos ir, aišku, tai paskatins kovas e, taryboje. Tai tas kompromisas bus tik tai kokie tai, e, kokios tai, mm, kokia tai proto mankšta ir daugiau nieko. Aš būčiau pasirengęs su Konstantas siekti kompromisą, tačiau reikia turėti omenyje ką mes turime bendrajame reglamente, kokį mes turime bendrai kompromisą. Mums reikia lankstumo iš visų pusės ir aš noriu pasakyti, drįstu pasakyti, kad mums reikia visiškai kitų tokius pasisakymus išgirsti iš MUV generalinio direktorato. Kornelijos nėra. Žembafta, gal jūs norite? Ne? Tada, Celer, prašom. Also, ich habe verzichtet, äh, wegen der engen Zeit eine Frage zu stellen, aber. Ačiū, pirmininkė. Mes neturime daug laiko tai savo klausimo nebekelsiu, bet tik tai remiu pana Bosnaro, kad tikrai, kad komisaras tikrai vėlgi mūsų neįtikino iki galo. Markas Piper pranešimas tikrai galėjo tapti puikiu pagrindu normaliem rimtiem pasiūlymam. Uh, kad būtų galima visus, visą struktūrą um, suformuoti Europos infrastruktūros tinklų priemoniai, visą tą pamatą pakloti. Bet uh, yra kitų klausimų. Tai nėra vien finansavimo priemonė, tai yra infrastruktūros tiklų priemonė. Mums reikia suprasti, kad uh, tie projektai bus finansuojami, bet iš kur tie pinigai ateis. Ar iš, person, ar iš komisijos personalo dalies, ar, iš, ar bus padidint agentūrų administravimo dalis, kur, iš kur atkelios administracinės lėšos. Toliau, galvojant apie šios priemonės vidinę struktūrą, panašu, kad nėra apie tai dar pamastyta. Ir daugiausia dėmesio, aš taip suprantu, bus skirta geležinkelių infrastruktūrai, bet jeigu tai bus, tai tuomet susidursime su problema, kadangi skirtingose valstybėse narėse yra skirtinga infrastruktūra, visiškai skirtingai valdomimas geležinkelių sektorius ir ne visi vadovaujasi e, ten planavimo metodika, kaip kad e, mes reikalavome jau gal gerą dešimtmetį. Markus Piper komentaras dėl tarp, tarp valstybinių projektų, projektų per sieną yra labai svarbus. Būtent čia yra didžioji spraga ten, TEN. Nes stambėjai operatoriai, aišku, sutelkia dėmesį į tas um, infrastruktūras atkarpas, tuos ruožus, kurie teikia daugiausia pelno. Ir labai dažnai tarsi netgi konkuruoja vienas su kitu. Tai tokie būtų praktiniai dalykai, turint omenyje, kad reikia mums dar reakcijos dėl, dėl, dėl praktinės pusės, dėl įgyvendinimo. Aš matau gražius ketinimus, tačiau tai gražiais ketinimais grįstas kelias į pragarą, ypač kai galvoji apie transporto infrastruktūrą Europoje. Uh, Mm, reikia turėti omenyje, kad yra ir, ir, ir fizinės ribos, ir valstybių sienos, ir kaip reikės tą įveikti per artimiausius kelius metus. Oui, e, Dėkui, ponė pirmininkė. Ponas Alfonsi kalba. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponas Piper iš tiesų iškėlė mm, suprantamas mintis. Reikia nukreipti tinkamą kryptimi investicijas šioje srityje, bet ne tik tarp valstybiniam jungtim ir pasienio regionam turėtų būti skirtas didžiausias dėmesys. Mūsų prioritetai taip pat turėtų apimti ir tokias transporto rūšis, kurios sunaudoja, turi siekti skatinti tokių transporto rūšių, kurios naudoja mažai anglės dvideginio. E, kurios išmeta mažai CO2. Taip pat čia prisiminkime Balkanų šalis, prisiminkime tikras rytų Europos šalis, Lietuvą, Estiją ir kitas. E, jom kylančias e, problemas galima taip pat spręsti ir pasitelkiant jūrų kelius. Reikia žiūrėti, kas ekonomiškai yra naudingiausia ir man labai įdomu, Ar apie tokias galimybės yra atsižvelgta komisijos projekte? Dėkoju. Toliau ponas Kolinyčiak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti, kad mūsų kadencijos pradžioje mes svarstėme mažųjų regionų politiką. ir makro regionų vystimą. Ir tada daugelis prieštaravo, kad būtų skirti bendri biudžetai projektam, kurie įtrauktų nemažai valstybių narių, įtrauktų ne vieną, o kelias valstybės narės. Dabar mes kalbame apie Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Mums kyla tam tikrų abejonių. Norėčiau paklausti ir pranešėjo, ir komisijos štai apie ką. Ar iš tiesų mes galėsime efektyviai panaudoti sanglaudos fondo lėšas, turiu galvoje tos 10 milijardų ir papildomus milijardus, kurie bus naudojami. Įdomu būtų žinoti, uh, kiek naujų darbo vietų bus sukurta. Sanglaudos politika dabartiniais krizės metais būtent ir yra skirta darbo vietų kūrimui. Taigi tie 10 milijardų eurų paimti iš sanglaudos politikos, kaip jie atsilieps darbo vietų kūrimui Europos Sąjungoje. Dar vienas dalykas kuris mane domina, e, tai yra kaštai, administraciniai kaštai, kurių prireiks tiems 50 milijardų išleisti. Norėčiau gauti šiek tiek duomenų, kad būtų galima palyginti uh, situaciją. Dėkui toliau, Marija Terez. Dėkoju, pakalbėsiu e, pa, pakartosiu savo klausimus, nes komisijos narys neatsakė į juos. Mm, turiu galvoje, kai bus atsižvelgta į įvairių lygių vietinio, regioninio ir nacionalinio dalyvavimą sprendimų prieimimuose. Toliau planuojama skirti 30 procentų pasienio ir tarp valstybinėms jungtims. Ir noriu pasakyti, kad mm, nebūtinai visur tiek lėšų reikia, nes, pavyzdžiui, mano regione jau tie projektai yra užbaigti. Norėčiau, kad čia būtų siekiama didesnio lankstumo. Pirmininkė, nematau, kad būtų daugiau norinčių kalbėti, tai gal dabar pranešėjas Markus Piper tars baigiamai žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai kurie kolegos tikisi, kad aš atliksiu komisijos darbą. Neplanuoju už komisiją atsakinėti į klausimus. Tiesiog noriu paminėti kai kuriuos dalykus, E, kurie bus įtraukti į pranešimą ir kuriuos bandysime sukoordinuoti, suderinti su transporto komitete, komitetu, kad nesusikirstume per plenarinį posėdį. Pritarčiau ponui Bostiaru, kad norime e, siekti sutarimo nuo pat pradžių. Turiu galvoje susitarimą su socialistų ir demokratų frakcija. Kai kurie kolegos klausė, kokie bus tie darbo etapai. Galbūt bus pirmasis etapas kai bus paskelbti taip vadinami nacionaliniai vokai ir kiekvienai šaliai bus paskirtas toksai procentinis sanglaudos fondo dydis. Tai yra bus numatyta, kiek lėšų jinai gali tikėtis iš to voko, iš tų vokų. Aišku, kad bus remiamasi tam tikrais E, kriterijais. Toliau antrame etame, etape tos šalis, kurios nieko nebus gavę per pirmąjį etapą, antrame etape jom bus sutiktas prioritetas vykdant konkursus projektams. Bet tai iš esmės nėra jau mūsų darbas. Mūsų darbas yra siekti užtikrinti kad visas šis procesas vyktų sklandžiai ir teisingai, skaidriai ir teisingai. Marie Terez, noriu pasakyti mm, tau, kad suprantu labai sudėtinga mm, perkelti lėšas iš vieno regiono į kitą. Aš manau, kad mūsų komitetas čia turėtų parengti esminį bazinį pagrindą O toliau, remiantis tuo um, pagrindu, komisijos ekspertai galėtų dirbti. Toliau, tai ką sakė Vojčiakas, ar, ar tos lėšos bus efektyviai panaudotos? Tai, ką siūlo komisija, ką žina, ar yra labai efektyvu jei galėsime pasinaudoti europinių projektų obligacijomis ir kitomis priemonėmis, tai ko gero didelė tikimybė, kad pavyks įgyvendinti numatytus projektus. Jei e, sudarysim geresnę galimybę Lenkijos ir Bulgarijos regionams dalyvauti šiuose projektuose, tai tai ekonomiškai bus naudinga tų regionų gyventojams. Būtent tokia ir yra apskritai Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Taigi aš manau, kad mes kaip regionų komitetas turėtume siekti susitarti ir pasiekti kad, sus, pritarimo mūsų pasiūlymui. Pirmininkė, dabar turėtume nuspręsti, kada būtų paskutinė data pakeitimams birž... Liepą sakiau, kad nebus daug laiko pakeitimams, taigi tai yra 19 rugsėjo, laukiame pakeitimų iki 19 rugsėjo 12 valandos. Noriu padėkoti Jums ir toliau einame prie kitos mūsų darbo tvarkės, prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Atsimenate, kad pakeitėme darbo tvarkę ir dabar mes svarstysime 26 darbo tvarkės punktą, tai yra Europos jūrų reikalų žuvininkistės fondas dėl integruotos jūrų politikos. E, pona Ferag, ponė Feragut. Ačiū. Dėl kito programinio laikotarpio. Europos komisija yra pasiūliusi E, minčių Europos jūros reikalų ir žuvininkistės fondui įsteigti. Jis sujungtų su jūrų politiką integruotai. Stiekiame sumažinti administracinę naštą ir konsoliduoti e, integruotą jūrų politiką. Mes e, rengiame pranešimą dėl, kaip nuomonę Europos komisijai e, siūlomos priemonės pakrantės regionų socialiniai ir ekonominiai raidai yra e, pozityvu ir aš pritariu daugumą išdėstytų minčių. Tačiau e, bendrai, e, kalbant apie pranešimą, aktualiausia yra e, šių zonų žmonių gyvenimo lygis. Europos komisijos dokumente daugiausia dėmesio yra skiriama finansiniai E, žuvininkystės regionų padėtį, žuvininkystės sektoriaus padėčiai. Mes e, galvojame, kad reikėtų nukreipti dėmesį ir į kitas žuvininkystės sektoriaus e, sritis. E, šio fondo tikslai turėtų būti iš naujo apibriešti, kad mes galėtume aiškiau suprasti, kas šiame sektoriuje yra aktualiausia. Be to turime galvoti, kaip padidinti užimtumo galimybės šiame sektoriuje. Dėl žuvininkistės išteklių valdymo bus pasiektas palankus poveikis ir bendrai um, atliekų skaičius sumažės. mes bendrai e, sutinkame šiuo požiūriu dėl komisijos, e, dėl vis e, bendrai, tačiau nesutinkame su tuo, kad būtų išbraukta laikinoji pagalba. Nes ši priemonė per tam tikrą laiko tarpą prisidėjo prie žuvininkistės sektoriaus būklės gerinimo, be to dabar jau suprantame, kaip reikės elgtis, jeigu žuvininkistės sektoriui ištiktų kritinė padėtis. Ši pagalba turėtų būti išlaikyta ir mes šį pasiūlymą norime, mes turiu galvoje pasiūlymą, sukurti mechanizmą pagrystą e, perkeliamomis e, išlygomis. Mums e, reikės tam tikro prisitaikymo, adaptavimosi laikotarpio. Tik tada pasieksime konkrečių rezultatų. Europos komisija siūlo konkrečias ekonominės priemonės žvėjams E, kalbame apie ilgalaikį mokymą, kvalifikacijos kelimą, apie galimybę žmonėms išeiti iš žuvininkystės sektoriaus. Visos tos siūlomos e, priemonės turėtų būti suderintos. Jeigu žmogus praded, baigia dirbti žuvininkystės sektoriuje, jam turi būti numatyta galimybė anksčiau e, nei numatyta išeiti į pensiją ar panašiai. Galvojame ir apie tai, kaip žuvininkistės sektorius prisėda prie kovos su klimato kaita. Nemanome, kad e, atsikračius e, e, paramos gerinti variklių motorų energetinį efektyvumą būtų galima automatiškai pasiekti geresnių rezultatų. Europos komisija turėtų ieškoti kitų dar būdų kovoti su klimato kaita per jūrų sektorių. Dėl vadinamosios naujosios kartos Čia yra susidaršis spraga, kurią reikia užpildyti. Dar vienas momentas, kuris man kelia susirūpinimą. Pastaraisiais metais nemažai žmonių patyrė tam tikras dramas e, dėl e, stichinių nelaimių ar regionų masinio užteršimo. Šiuo metu Europos komisija ir ES dar neturi ypat specialių priemonių tokiems atvejams pakeitus bendrąją žuvininkystės politiką reikėtų pagalvoti apie e, tokias priemonės. Be to galvojame apie konkrečią pagalbą e, žmonėms e, tokių nelaimių atvejais. Galvojame ir išplėsti apibrieštis. Dabar jau pasiekėme tam tašką, kai akivaizdžiai suvokiame, jog e, visiems, kiekvienam žvejybos e, sektoriui reikia skirtingos e, pagalbos. Dėl smulkių žvėjų, smulkiosios žvejybos. Šiai sričiai pranešime reikėtų skirti daugiau dėmesio. Mano nuomonė yra kalbama nepakankamai dėl perduodamų žvejybos teisių. Apie tai turėtume atidžiau pagalvoti. O kitose sektoriuose mes e, esame galvoję apie um, kitas neaptartas temas ir norėtume E, kad būtų išlaikyta parama po 2019 metų, ypač tunų sektoriuje. Europos komisijos pranešimas yra labai ribotas, nes e, yra apsiribojama e, makro verslo parama, bet yragi daugybė mažesnių įmonių, kurios taip pat susiduria su poreikiu kurti inovacijas. Taigi parama turėtų būti platesnio masto. Bendrai su komisijos pasiūlymais e, sutinku, tačiau yra tam tikrų dalių, tam tikrų momentų, e, kuriuos turėsime apsvarstyti iš naujo. Ir e, kai kursime Europos fondus, turėsime išskirti tas sritis, kurioms finansavimas turės būti skirtas per kitą finansavimo laikotarpį. Dėl pakeitimų pranešimui aš mielai priimsiu visus, kuriuos tik pasiūlysite. Ačiū. Ačiū šešėlinių pranešėjų dabar. E, Paprašysiu pasakyti Patrys Trolien. E, e. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, visų pirma, aš norėčiau padėkoti uh, E, poniai Feragudiš atliktą darbą. Tai yra nepaprastai svarbus e, darbas techninė tema. E, kai kalbame apie bendrąją žuvininkystės politiką, E, turėtume iškirti labai aiškės ir paprastas problemas, kaip išsaugoti resursus, kaip e, išlaikyti užimtumą ir pelningumą šiame sektoriuje. Šiandien e, mes matome, kad ne visuomet yra imamasi logiškų priemonių, pavyzdžiui, žunikisės išteklių ištikrinimui ar šio sektoriaus veiklai išlaikyti. Ir visa tai mums yra labai nepriimtina. E, mes, e, matydami, kad taikomos tokios priemonės, turėtume e, greit įsikišti ir bandyti išsiaiškinti, kas yra svarbiau žvejybos sektoriu. Europos komisija savo pasiūlyme kalba apie veiklos atgaivinimą. Suvokiame, kad per daug dėmesio yra skiriama e, koncentracijos e, e, reiškiniui žuvininkistės sektoriuje. Krizė parodė, kad iki šiol šis sprendimas nebuvo geras. Mes manome, kad reikia daugiau judėjimo laisvės ir negalime trukdyti žvėjams rinktis taip, kaip jie norėtų toliau veikti. Matome, kad uh, Europos e, sanglaudos politika kartais ribojo jų veiklą. Ir e, dabar e, turime labiau kalbėti apie užimtumą ir skatinti kokybės modelį. E, reikėtų labiau galvoti apie decentralizuotą valdymą, geresnį resursų panaudojimą ir e, labiau turėtume pasitelkti sektoriaus e, atstovus bei savivaldybių atstovus ieškodami tvarumo išgyvenimo galimybių. Akivaizdu, kad reikia sušvelninti fondų panaudojimo taisyklės ir taip pat valstybių paramos gavimo taisyklės. Mes savo frakcijos vardu siekiame tvarios žuvininkystės užtikrinimo. E, ypatingos priemonės turėtų būti skiriamos ultraperiferinėms regionams, kartu su kolegomis apie tai esame svarstę. E, štai E, nes suprasme, kad kiekvienas regionas turi savo politiką, e, savo specifiką. Gvijanos žvėjai nežvėjoja Baltijos jūroje, todėl negalima taikyti bendrų taisyklių. Dėl tokios bazinės priežasties mes turėtume ieškoti e, tam tikrų specifinių priemonių tam tikroms teritorijoms. E, reikėtų e, suprasti, kad teisės aktai e, greičiau turėtų būti priimami specifiniams regionams. Europos parlamentas kartu su Europos komisija e, turi suprasti, kas yra iš tiesų atsakingi už vienus ar kitus regionus, o mes turėtume užtikrinti, kad taikomos taisyklės ir įstatymai būtų sąžiningi ir proporcingi. Marija Udžės pakeitė Marika Man. Labai ačiū. E, mūsų šešėlinio pranešėjo nėra, jis negalėtų pakalbėti, jis paprašė, kad aš už jį perskaityčiau. Uh, Aš e, noriu pasakyti, kad jis pirmiausia dėkoja pranešėjai už labai gerą darbą ir dabar išsakysiu mūsų pasibėjimus. Mūsų šešėlinis pranešėjas UGS sutinka su bendraja pasiūlymo struktūra ir tikslais. E, jais siekiama sustiprinti šį sektorių ir diversifikuoti veiklą bei pakrančių regionų gyvybiškumą užtikrinti. Kalbant apie siūlomą schemą, ponas Ugija sutinka apie transnacionalinį vadinamąjį laikotarpį, per kurį būtų išlaikytas uh, parama ir e, būtų sušvelnintas e, ekonominė e, įtaka, kurią padarys laivyno mažinimas. Be to yra kalbama apie energijos efektyvumo didinimą šiame sektoriuje, tai prisidėtų ir prie žmogaus veiklos įtakos klimato kaitai mažinimo. Žuvininkystės sektorius susiduria su katastrofiškais klimatiniais reiškiniais, todėl ponas Ugijas mano, kad reikėtų išlaikyti dalį šio fondo, kad būtų atsižvelgta į šios įvykius, be to jis mano, kad būtų teisinga neįtraukti smulkių žvėjų į šią sistemą E, turiu galvoje perdodama žvejybos teisės, e, kai ne, nereikėtų leisti centralizuoti teisės stambiųjų veikėjų rankose. Bendrai ponas Sugės mano, kad reikėtų ir toliau siekti bendro regionalizavimo, e, formuojant taip pat papildomus žvejų tinklus. E, tam tikras bendruomenės. Reikia sukurti tam tikrų papildomų priemonių, pažiūrėjau, smulkųjų žvėjų e, apsaugai ir tvarių žvėjybos būdų sukūrimui, nes apie tai nėra kalbama e, žvejybos licenzijų uždavimo sistemoje. Todėl labai svarbu suprasti kiekvieną valstybę, kiekvieną regioną ir e, licenzijos turėtų būti traktuojamos kaip e, vienintelė priemonė e, gauti leidimą žvejoti. Suprantame, kad yra priimama labai daug svarbių politinių sprendimų, todėl ponas Ugijas mano, kad reikėtų išsiaiškinti, kaip e, kreipimasis e, išdėstytas Europos komisijos bus paverstas praktiką užkertančią centralizaciją žvejybos sektoriuje mes matome, kad stambėjo operatoriai tiek nacionaliniu, tiek tartautiniu e, ma, e, mastu labai dominuoja. Bendrai mes turime stengtis apginti smulkiuosius žvėjus, e, tvarę, aplinkai nežalingą žvejybą. Mokslininkai ir žvėjai bei verslininkai turi bendradarbiauti, kad būtų užkirstas kelias tokiam reiškiniui, kuris atsitiko kitose pramonės šakose, kai vietos produktai yra brangesni negu atvežti. Uh, E, produktai, todėl kad vietos produktai yra labiau kontroliuojami negu tie, kurie yra atvežiami ir todėl tie atvežti yra žymiai pigesni. Dėl pakeitimų ponas Ūgijas nesutinka su ketvirtuoju, šešioliktuoju ir trisdešimt antruoju pakeitimais, nes e, pagal juos yra išplėstas naudos gavėjų mastas ir neapsiribuojama tik tai smulkiaisiais žvėjais. Be to jis nesutinka su pozicija, kurią uh, pranešėjas priėmė dėl 3 ir 21 pakeitimų. Ten yra kalba apie tai, kokias sąlygas reikia teikyti, kad gautum fondą. Sakoma, kad e, už tuos fondus turi būti atsakingas žvejybos komitetas. 7, 49 e, ir 54 pakeitimai e, bus mūsų vertinami neigiamai, nors jos pranešė ir susiūlo, nes jie netitinka Alde nuomonės, kuri išdėsite anksčiau. Ačiū.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 Tai reikia turėti omenyje visų pirma. Uh, Ir be to reikia nepamiršti regionės plėtros konteksto ir galvoti apie žvėjų situaciją. E, žuvininkystė yra glaudžiai susijusi su biologinė įvairovė jūro aplinkoje. Taigi reikia galvoti m, mm, ne vien tik tai apie dabartinę situacijos išsaugomą, bet ir apie jūrų biologinės įvairovės gerinimą. Mes žinome, kad čia situacija yra smarkiai pablogėjusi, tad ši priemonė turi būti panaudota tam, kad jūrų biologinė įvairovė įvairovė būtų atkurta, pagerinta. Ir dar vienas dalykas, kas turi būti mums įtin aktualu, tai yra žvėjai, pakrančių žvėjai, kurie neturi kitos ūkinės veiklos alternatyvos. jie neturi galimybės susirasti kokią kitą profesiją, kitą darbą. Labai dažnai tai yra pagyvenę žmonės ir jų darbas yra ypatingai svarbus, užtikrinant pragyvenimo šaltinį vietos gyventojam, ypač jeigu eina kalba apie pakrančių, apie salų situaciją, tai žmonės nebeturės galimybės gauti pra, lėšų pragyvenimui. Tai kokią, kokią kito, kitą ekonominę veiklą galėtumėm pasiūlyti jiems. Tai ypač svarbu toms ypač ypač mažoms pakrančių bendruomenėms. Ir taip pat reikia galvoti apie mm, energiją apie mūsų laivyno situaciją. Reikia, kad jie būtų e, labiau aplinką tausojantis, energiją tausojantis. Reikia galvoti taip pat ir apie laivyno pajėgumus. Ypač tai, kad e, dabar augant kūro kainoms labai branksta laivų išlaikymas ir tai yra sudėtinga problema žvėjams. Uh, Taigi reikia galvoti ir apie ekologinius, bet ir, apie, ir, ir ekonominius aspektus ir nepamiršti kitų galimų neigiamų padarinių. Mes jau konstatavome, kad jeigu mes pajėgumus didiname, tai aišku, kad tai turės didelio neigiamo poveikio žuvų ištekliams ir biologinėje vairoviai. Taigi reikia gerinti laivyno situaciją, tačiau nedidinti jo pajėgumų. Reikia galvoti apie kitas alternatyvas. E, tikrai negalima e, remti laivų, e, laivyno at, naujų laivų įsigijimo, nes labai dažnai tai padidina laivyno gebėjimus. reikia galvoti apie tvarę žuvininkystę. Ir todėl reikia galvoti apie visiškai naujo tipo žvejybos veiklą ateityje. Reikia užtikrinti tvarumą ir uh, augimą. Ir toliau galvojant apie apie tai, kas yra finansuojama ne, ne iš šio fondo, iš kitų fondų. Mm. Ir čia transformavimui skirtos lėšos turėtų ateiti iš kitų sričių, o mes turime galvoti apie mm, regioninę plėtrą. Aš nemanau, kad finansavimas turėtų būti skirtas kitų tiems dalykams nei regioninė plėtra, aplinkos apsauga. Be to, dar uostų infrastruktūra yra labai svarbi. E, kartais būna taip, kad yra iš Mm, šio fondo skirtas finansavimas yra skirtas uostų infrastruktūrai gerinti, tačiau ta infrastruktūra e, yra skirta tarnauti ne žvėjų poreikiams, o pramoginėms e, tikslams. Tai aš manau, kad tokiu atveju turi būti panaudotos lėšos iš visai kitų e, fondų. Na ir galiausiai prieiga prie mm, akvakultūrai finansuoti uh, skirtų lėšų. Čia, aišku, parama yra reikalinga, tačiau reikia e, atidžiai stebėti, kaip ta parama yra skiriama. Labai dažnai akvakultūrai skirta aplinka e, daro neigiamų, e, akvakultūrai skirta parama um, teikiama neigiamai veikiant e, žuvininkystėje skirtą veiklą. Ačiū pirmininkė, aš noriu pasveikinti pranešėją. Aš taip pat rengiu nuomonę dėl bendros žuvininkystės politikos ir aš manau, kad mūsų požiūris yra vienodas e, daugeliu klausimų. Tiesa, kai kuriais klausimais um, yra ir išsiskyrusi nuomonė Ir aš norėčiau tris pastebėjimus tokius padaryti. Visų pirma, akivaizdu, kad nebebus žuvininkystės politikos, kai nebeliks žuvų. Tai akivaizdu, bet gal ne visiems. Reikia turėti omenyje, kad 2050 metais, aš jau apie tai esu kalbėjęs čia, eks, pagal ekspertų uh, išvadas nebeliks žuvų ne, neliks um, nei. nei moliuskų, tų rušių, kurios mums yra žinomos, kurios yra um, skirtos komerciniai žvejybai. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas dėl šio pranešimo tai yra žuvų koncentracijos nustatymo priemonės, žuvų konservacijos priemonės, komisijos taikomos priemonės. Šios priemonės, kaip mes matėme, tikrai buvo efektyvios, ypač pavyzdžiui, E, Indijos vandenino tam tikrose regionuose ir galvojant apie pelaginės e, žūrušis, e, žvėjai buvo tikrai patenkinti tų priemonių gyvenimu, taigi aš norėčiau paskatinti jūs pagalvoti, kaip būtų galima vėl finansuoti tokias priemonės. Dar vienas klausimas dėl um, atokiausių regionų, ultraperiferinių regionų. Labai svarbu, kad būtų nuoroda į mm, 349 Lisabonos sutarties straipsnį ir Marė, generalinis direktoratas vis iki šiol prieštarauja, kad būtų tokia nuoroda padaryta, o mūsų komitetas, aišku, privalo um, užtikrinti, kad tikrai būtų šis um, Lisabonos sutarties straipsnis atitinkamai pripažintas. Ačiū turime Europos komisijos atstovą, pana Liuvy, Liuvy. Prašom, žodis jums. Excusez-moi, Madame la Présidente. Euh, je... Atsiprašau, pirmininkė, dėkoju suteiktą žodį komisijai, dėkoju pranešiai už puikų pranešimą, tikrai labai svarbus elementai yra čia sudėti tolesniems diskusijoms. Noriu pabrėžti, kad siūlomi pakeitimai, kai kurie iš jų paliečia tokius klausimus, kurie jūsų nuomonė gal būtų procedūriniai dalykai, tačiau iš tikrųjų tie pakeitimai labai smarkiai išplėčia šio reglamento taikymo sritį. Turėčiau omenyje tos pakeitimus, kurie išplečia naudos gavėjų ratą. Ir tie pakeitimai, kurie išplečia um, finansuotinų e, priemonių uh, ratą. Uh, Tai yra gyvenimo ratą, finansavimo dalykai taip pat. Aišku, tai turės įtakos finansinė prasme. Ir reikia turėti omenyje, aišku, kad čia finansavimas yra pakankamai ribotas, palyginti su ankstesnė priemonė. E, šis fondas e, būtent per supaprastinimo uh, priemonės e, dengia tą antrąją priemonę, tai yra mokslinių tyrimų, e, mokslinės informacijos surinkimas, kontrolė, integruota jūrų politika. Tiesa, nepaminėjau rinkų aspekto ir finansavimo, kuris būtų skirtas kaip kompensacija um, nuostoliams žvėjų, kurie dirba ultraperiferinėse regionuose. Um, toliau ką komisija pasiūlė mm, savo pasiūlyme, tai būtų, kad pagrindiniai bendrosios e, žuvinkistės politikos elementai būtų tinkamai finansuojami, kad jie būtų efektyvūs. Aš ypač kalbėčiau apie tų bazinių duomenų surinkimą, pavyzdžiui. Taip pat labai svarbu, kad žuvininkistės sektorius e, galėtų kaip galima greičiau gauti mm, pagalbos savo funkcionavimui, kad galėtų sustiprėti ir um, pradėti veikti nepri, nepriklausomai nuo uh, valstybės pagalbos, kad nebeturėtų priklausyti nuo to finansavimo. Ir toliau mm, čia kokie pasirinkimai, pavyzdžiui, kad nebebūtų atnaujinama uh, parama uh, laivų moderniza... atnaujinimui, kadangi laikoma, kad yra labai brangu ir neefektyvu. Uh, nepaprastai brangu. Čia eina kalba apie mm, nemažai milijardų eurų, kurie buvo skirti, pavyzdžiui, žuvininkystės pajėgumams mažinti. Ir vis tiek mes dar šiandien turime didžiulę problemą, kad mūsų laivyno pajėgumai yra per dideli. Toliau, kas yra pranešė siūlyta, pavyzdžiui, pakeitimai, kurių tikslas yra išbraukti tam tikras e, keliamas sąlygas Čia problema yra tokia, kad viskas buvo tinkamai išanalizuota, derinant viską su kitais fondais, su kitomis priemonėmis. Ir aš noriu pabrėžti, kad yra už, to, užtikrintas nuoseklumas, kad viskas dėrėtų su kitų fondų, struktūrinių fondų e, darbu. Ir todėl tos taisyklės, kurios taikomos vieniems fondams, turi galioti ir čia, nes kitaip o, bus ypatingai sunku, pavyzdžiui, dirbant su valstybėmis narėmis, užtikrinti visų atitinkamų skirtingų finansinių priemonių sinergiją. Čia aš norėčiau paminėti, pavyzdžiui, formuluočių keitimą, kai na kalba, pavyzdžiui, apie um, sugautų žuvų išmetimo į jūrą um, reguliavimą ir, ir panašius dalykus. Pavyzdžiui, čia reikalingos tikrai um, intensyvios analizės. Ir galvočiau apie um, tikrai bazinius žuvininkystės politikos elementus. Didžiausias sudėtingumas, aišku, šioje srityje yra kiek galima efektyviau paskirstyti lėšas, kurios nuolat yra mažnamos e, valstybinio sektoriaus lėšos, europinės lėšos. Reikia e, paskirsti lėšas konstruktyviai aktyviai, kad būtų galima atkurti, sustiprinti visą žuvininkystės sektorių, kad tikrai būtų tvari žuvininkystė užtikrinta, kad ekonominės veiklos lygis būtų e, toks, kad e, tie atitinkami regionai galėtų išgyventi, galėtų tikrai e, įveikti vis sudėtingesnės ekonominės sąlygas, ypač sėtinas su gamybos išlaidų augimu, kadangi tikrai pirki... situacija, kaip žinote, labai sudėtinga. Dėkoju gerbiamam komisijos atstovui. Žodis komiteto nariams. Dėkui už informaciją. Tikiuosi, kad visi pasiūlymai e, pagerins galutinį pranešimą dėl panagrinėsiu e, kai kuriuos pakeitimus dėl regionų, e, komisijos pakeitimas dėl, parama, e, perdirb, dėl paramos žuvų perdirbimui. Čia labai yra svarbu siekiant išlaikyti žuklės pajėgumus vietinės smulkios žuvies pajėgumus reikia siekti apsaugoti žuvininkistės sektorių Europai tai yra labai svarbus sektorius. Pirmininkė, mums belieka tik e, pabrėžti, iki kada galima pateikti pakeitimus, tai yra iki 20 rugsėjo 12 valandos po pietų. 24 valandos. Toliau, ponas Vlasak, ES civilinės saugos mechanizmas. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau užtikrinti kolegas, kad pasiūlymo projektas dėl civilinės saugos mechanizmo yra aukštos kokybės dokumentas kalba apie ES pasirengimą reaguoti į įvairias situacijas ir koordinuoti civilinės saugos mechanizmus atskirose valstybėse narėse ir būti e, pasirengus reaguoti į įvairias situacijas tiek ES, tiek už ES ribų, kalbant apie mūsų regioninį komitetą, pakeitimai pirmiausia orientuoti į tai, kad regionai turėtų aktyviau ir glaudžiau dalyvauti šioje sistemoje, nes vietos institucijos vaidina labai svarbu vaidmenį tiek prevencijos atvejais, tiek reagavimu į ekstremalių, į ekstremalias situacijas. Norėčiau čia paminėti pasienio regionų ypatingą vaidmenį, ypač reagavimo mm, prasme, skubaus reagavimo prasme, čia aš remiuosi savo patirtimi, nes dirbau e, kalnų gelbėjimo tarnyboje Lenkijos Čekijos pasienyje 15 metų kalbant apie ES lėšų naudojimą, norime, kad tos lėšos būtų naudojamos efektyviai ir kad būtų siejamas Vilnės saugos mechanizmas ir solidarumo fondo lėšos. E, kol kas dar čia trūksta mm, suderintų veiksmų ir koordinavimo. Dabartinis pasiūlymas supaprastina esamus mechanizmus, nuostatos dėl paties mechanizmo ir dėl finansavimo yra suvienodintos, kai kurios nuostatos yra supaprastintos, kai kalbame apie bendrą finansavimą transporto srityje, e, krizių valdymo operacijų vadovų skirimą ir taip pat apie nacionalinių išteklių naudojimą tiek nacionaliniu mastu, tiek trečiose šalise. Norėčiau šiek tiek pakomentuoti pagrindinius pakeitimus. E, tai pirmas pakeitimas, kalbantis apie didesnį vietos institucijų bendradarbia e, dalyvavimą. Toliau ketvirtasis pakeitimas skirtas efektyvesniam atsakui ekstremalias situacijas pasienio regionuose. Devintasis pakeitimas skirtas koordinuoti E, šį mechanizmą su solidarumo fondo naudojimu. Toliau dešimtasis pakeitimas kalba apie subsidiarumo principą. Taip pat siūlyčiau atkreipti dėmesį į 20 ir 21 pakeitimus susijusius su 11 ir 12 straipsniais. kol kas siūlau tuos pakeitimus išbraukti, bet aš esu pasirengęs pozityviam ir konstruktyviam dialogui su komisija ir mes, manau, galbūt rasime abi šalis tenkinantį sprendimą. Galėsime šiek tiek vėliau pasiūlyti preliminarias mūsų pozicijas. Tiek galėčiau pasakyti pristatydamas šią temą. Dėkui. Dėkoju. E, susidaro toks įspūdis, kad šešėliniai pranešėjai streikuoja. Matulos nėra, Farenbach nėra, Nikos yra ir e, ponė Maner, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Aš pakalbėsiu šešėlinio pranešėjo vardu pateiksiu jo mintis ir jo, min, jo nuomonę. Dėkoju ponui Vlasakui už puikų darbą. Mes manome, kad kai kurie pakeitimai galėtų susilpninti Europos projektą, ypač 14 pakeitimą. E, šešėlinis pranešėjas turi galvoje komisijos e, dalyvavimas valstybėse narėse, kai kalbame apie rizikos valdymo priemonės, susilpnintų valstybių narių vaidmenį. Toliau 17 pakeitimas e, susijęs su kiekvienų, e, su atskirų valstybių narių rizikos valdymo planais. Taip pat 20 pakeitimas, kuris atima komisijai galės nustatyti E, kokių išteklių trūksta ir vykdyti koordinuojamąją veiklą. Toliau 21 pakeitimas e, susijęs su komisijos parama valstybių narių nacionaliniam sistemom ir nebenumato, nori pašalinti nori išimti reikalavimą pateikti ataskaitas apie e, trūkumus šioje srityje kas dviejus metus. Toliau 22 pakeitimas. Šešėlinis pranešėjas taip pat pasisako prieš jį, nes jis mažina civilinės saugos biudžeto dydį bendrijos mastu. Mes manome, kad čia reiktų uh, aiškiau panagrinėti, dar konkrečiau giliau įsigilinti į biudžetinius aspektus. Toliau kitas 23 pakeitimas. siekiantis užtikrinti pagrindą efektyviam civilinės saugos mechanizmui. Taip pat kalbama apie papildomas lėšas, kad valstybės narės e, turėtų e, tinkamai lėšų reaguoti į įvairias ekstremalės situacijas. Ir šešėlis pranešėjas mano, kad didesnį dėmesį reiktų skirti galimam, galimiems įstatymų, įstatymo dėl atominės energetikos pakeitimui. Siūloma išmesti pirmojo straipsnio trečiąją dalį. Ponas Kriso Gelos. Dėkui, ponė pirmininkė. Civilinės saugos mechanizmas yra labai svarbus mechanizmas. Tai yra susiję su civilinės saugos politikos įgyvendinimu. Ir čia kyla keletas svarbiausių dalykų, į kuriuos turėtume susitelkti. Pirmiausia, reikia, kad regioniniai, regioninės valdžios institucijos, regionės tarnybos būtų gerai pasirengę reaguoti į ekstremalias situacijas, nes jei jos yra geroje parengtyje, tai tada ir pasiekmes galimų ekstremalių situacijų gali būti daug mažesnės. Nereikia laukti, kad atvyktų kažkokios išorės jėgos ir padėtų susitvarkyti reikia patiem būti pasirengusiam reaguoti į ekstremales situacijas. Ir aišku, tam reikia suteikti tinkamą paramą vietos ir regionų e, atitinkamiems organams, kad jie būtų pasirengę ir reaguotų, jei iškyla e, kokios ekstremalios situacijos. Toliau, kitas svarbus dalykas yra koordinuoti politiką šioje srityje, prevencijos, skubaus reagavimo ir apskritai bendrą saugos politiką. Kai, mm, pažiūrėjau, Graikijoje yra trys skirtingos tarnybos dirbančios joje srityje, bet ne visuomet jos viena su kita veiksmingai bendradarbiauja. Yra viena tarnyba, kuri e, užsima prevenciją, kita e, ekstremaliomis situacijomis, o trečia e, piliečių apsauga, civilinė sauga. Taigi, labai svarbu, kad šios visos tarnybos koordinuotų darbą ir turėtų bendrą strategiją. Ir tokia bendra strategija taip pat reikalinga ir visos ES mastu. Bet aišku, kad šis mechanizmas turėtų būti veiksmingas. Kartais valstybės narės arba regionas nesugeba susidoroti su ekstremale situacija ir tada e, turi būti teikiama Europos pagalba. E, ir aišku, kad ta pagalba turi būti koordinuojama su vietos ir regionų sistemomis. Kalbant apie pavojų sąrašą, e, kurį siūlo pranešėjas, aš nepritarčiau tokio sąrašo įtraukimui į pranešimą. Kartais neužtenka tokių sąrašų ar priemonių sąrašų, nes gali iškilti pačių įvairiausių problemų. E, gali kilti gaisrai, žemės drebėjimai ar e, pramoninė tarša. Taigi mes negalime apsiriboti tam tikrais sąrašais ir reaguoti tik tai pagal sąrašus. Turime sekti situaciją, žiūrėti, kas vyksta visoje Europos Sąjungoje ir būti pasirengę spręsti Mm, tas problemas. Konstanci, už karim kalbėsi. Konstanci Kral. Taip, aš atsiprašau. Ir noriu tik e, pasakyti, kad iki šiol nelabai supratau, kad e, turėsiu staiga e, tarnauti kaip šešėlinė pranešėja. Bet man prieš akis dabar yra Kalenbach užrašai. Deja, jo negali būti, jos negali būti čia. E, socialistų frakcijos dabar prioritetus išsakysiu. Mes norėtume, kad būtų sukurta vieninga viena teisinė priemonė, vienas do, juridinis dokumentas, kuris apimtų uh, E, bendradarbiavimo galimybės ir priemonės e, nelaimių atvejais. Išskirti trys dalykai. Reikia 11 ir 12 išbraukti. Turiu galvoje Europos gynybos pajėgumus e, tose zonose. Aš manau, kad reikėtų palikti pasitarti turbūt reikėtų, kaip čia bend, kokią bendrą išeitį galėtumėm rasti. Kitas dalykas, turėtų būti pareiktas ne rizikos valdymo e, planas, o rizikos sąrašai tam tikri sudaryti. Mums čia šiek tiek baugu, kad tie valdymo planai e, nepasiteisins. Geriau valstybės narės parengtų tiesiog sąrašus, nes valdymo planas e, greičiau suteikia galimybę keistis informaciją, o nepadeda pasirenkti ar užkirsti kelią nelaimėms arba stichinėms nelaimėms. Pastarųjų metų patirtis e, parodė, kad kur kas naudingiau yra turėti valdymo planą. Trečias dalykas, e, ponė Kadinbach ką parašė. Kam mažinti biudžetą? Priežasis e, visai neaiškios. Jūs, ponia Bazek, apie tai ir kalbėjot. Teiktamas siūlymas, kad būtų finansuojama 513 iki 513 būtų sumažintas finansuojimo objektų sąrašas. Kodėl tai reikia daryti? Pasidėrėti reikėtų, viskas turėtų išplaukti iš darybų. Aš manau, kad mūsų frakcija bendrai e, kur kas palankiau vertina komisijos pirminį pasiūlymą negu tuos pakeitimus, kurie čia patikti. Bet šešėliniai pranešėjai turės tarpusavį tai aptarti su pranešėjai ir pasikeisti nuomonėmis. Labai trumpai, kaip aš sakiau, aš tik tai ponę Kadenbach turiu pakeisti. Ačiū. Patrys Tirolien. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš visų pirma noriu padėkoti pranešėjai už padarytą darbą. Čia matome, kad e, mes pritarėme svarbiausiams temoms ir aš tik galiu pasakyti, kad nesutinku su jo požiūrį į civilinės apsaugos mechanizmą ES. Šios vasaros gaisrai Europoje ir e, kiti kitos nelaimės parodė, kad susidurime su nemažai sunkumais koordinuodami veiklą Europos lygmenių. Europos e, Sąjungoje reikėtų išsiaiškinti aiškius uh, aiškes nesveiklos priemonės. 196 ES veikimo sutarties straipsnis kalba, kad ES turi turėti gebėjimus reaguoti į stichinės katastrofas e, ir humanitarnės e, nelaimės ištinkančias ES. Europos komisija Baltojoje knygoje iškėlė klausimą, kaip būtų galima racionalizuoti turimų reglamentų taikymą. Aš, kaip ir pranešėjas, norėčiau pabrėžti, kad e, būtina akcentuoti ultraperiferinių ir regioninių e, institucijų efektyvumo poreikį. Būtina e, suderinti bendrai, bendrąją problematiką ir atsižvelgti į skirtingas geografinės aplinkybės ultraperiferiniai regionai, jūros pakrantės E, susiduria su kit, skirtingais sunkumais. E, pramoninės, industrinės zonos taip pat yra kitoks, e, kitokio pobūdžio pavyzdys. Todėl mums reikia ieškoti skirtingo požiūrį, skirtingo atveju. Pabrėžiame, koks svarbus darbas yra atliekamas regionių lygmenių. Pabrėžiame teritorinio bendradarbiavimo tikslinėmis temomis reikšmę. Turėtume ieškoti galimų sinergijų ir reikėtų neprarasti to, kas jau yra pasiekta. Ačiū už Jūsų dėmesį. Ačiū, Jochimas Celeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, Europos e, katastrofų apsaugos mechanizmas. Pati idėja kilo, kilo būtent Europos parlamente. Prieš keletą metų diskusijos vyko, Strasbūrė naktimis apie tai diskutavome kai e, Europa kentėjo nuo gaisrų, miškų gaisrų, nuo potvinių. Sakėme, kad reikia ieškoti bendro Europos e, požiūrio, kas yra būtina. Visuomet prašėme, kad būtų sutelkta finansinė parama. Tačiau akivaizdžiai matome, kad e, nepakanka numatytųjų priemonių. Be to turime ieškoti galimybių koordinuotai valdyti ir reaguoti į stichinės nelaimės. Sutinku su pranešėju. Apsauga katastrofų atvejais yra susijusi su e, subsidiarumo principu. Kiekvienas regionas, kiekviena valstybė, kiekviena savivaldybė turi pasirūpinti savo gyventojų apsaugą. Europos Sąjungos valstybės narės yra pareiškusios, kad yra pasirengusios e, kurti katastrofų planus vadinamosius. Todėl mes savo diskusijose turėtume e, prisiminti, kad yra tokių valstybių narių, kurios e, šių įsipareigojimų dar neįvykdė. Ir jeigu yra parengti katastrofų planai ar yra kas nors pagal juos padaryta, pažiūrėk, kalbame apie potvinius, ar tais planais yra vadovaujamasi reaguojant į potvinius. Uh, E, taigi šiuo požiūriu turėsime dar padiskutuoti. Per daug giliai nereikėtų leistis ir nereikėtų kištis per daug į valstybių narių e, reagavimo sistemų kūrimą. E, dėl e, nuostatų e, stichinių nelaimų atveju, katastrofų atveju. E, žinome, kad yra sukurtos specialios institucijos. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra laisva, savanoriškų ugnėgesių brigados. Uh, yra sukurtos techninės pagalbos sistemos, reikia joms leisti veikti. Tik kai vaizdu, kad Europoje reikia daugiau solidarumo e, katastrofų atvejais. Aišku, kad kiekviena valstybė narė turi apsaugoti savo gyventojus, bet jos turi būti pasirengusios padėti ir kitoms valstybėms narėms e, nelaimių atvejais. Taigi reikia labai aiškiai pasakyti, kaip bus organizuojama veikla ir kaip aliniai padaliniai e, galės sureaguoti į e, pagalbos poreikius kitose šalyse. Taip galėtume užtikrinti, kad bus e, sukurta bendra pagalbos ir veikimo sistema. Vienas dalykas yra kalbėti apie valstybių narių priemonės ir planus ir jos turi informuoti Europos komisiją apie tos, tas priemonės ir planus. Ir jų turi būti laikomasi prireikus. Žinegi, Yra laisvanoriškų, savanoriškų institucijų, kurios yra pasitelkiamos e, tokiems planams įgyventi. Štai Vokietijoje tokių yra nemažai. Ir e, į tas e, savanoriškas organizacijas yra kreipiamasi, kai e, prireikia. Tokių organizacijų koordinavimas yra svarbus klausimas. Todėl aš labai džiaugiuosi, matydamas, kad Europos komisija apie tai kalba skirtingose diskusijose. Nemanau, kad čia kažką reikėtų išbraukti. Greičiau reikėtų pagalvoti apie šį pasiūlymą ir nuspręsti, kiek realus jis yra įgyveninti. Aš kalbu pranešėjo, kuris negalėjo čia atvykti vardu. Jūno Samadžiai. Pone pirmininkė, ačiū. Aš nesu e, savo frakcijos atsakingasis už šį tekstą, bet aš noriu e, frakcijos vardu pasisakyti. Uh, ir pristatysiu, bent, kad bendrai mes manome, jog komisijos pasiūlymas yra geras, nes reikia integruoto požiūrio į e, stichinių nelaimių valdymą ir reagavimą į jas. Dvi pastabos dėl pranešėjo pasiūlymo. Pirmosis dalykas dėl e, reagavimo uh, krizės atvejais galimybių uh, pa, panaikinimo. Mes manome, kad panaikinus tokias nuostatas e, susilpnėtų e, galimybės, prevencinės galimybės ir reagavimo galimybės. Antra pastaba susijusi su pranešėjo pasiūlymu e, dėl nacionalinių rizikos valdymo planų pakeitimo rizikos sąrašais ir priemonių užkirsti kelią ir ištaisyti uh, E, katastrofos padalinius. Mums iškilo nemažai klausimų dėl šio pasiūlymo. Mano nuomonė, šis pasiūlymas nėra labiausiai priimtinas, kadangi būtent nacionaliniai planai e, sujungia 3-4 nacionalinės apsaugos e, sistemos ašis turiu galvoje prevenciją, pasirengimą, reakciją. Bet aš e, girdėjau pranešėją sakant, kad jis stengsis integruoti visas skirtingų frakcijų išsakytas pozicijas šiame komitete. Ačiū. From... Ačiū. Komisijos humanitarnės pagalbos ir civilinės apsaugos tarnybos atstovas Hans Das yra atvykęs. Prašom žodis jums. Thank you very much, Mrs. Uh, Mrs. Chairman. Um... Ačiū pirmininkė visų pirma. Žinoma, norėčiau padėkoti ponui Vlasakui už parengtą pranešimo projektą. Mm, labai džiaugiamės, kad pozityviai sutikti elementai, kuriuos mes pasiūlėme. Pirmą kartą Europos parlamentas sprendžia šio klausimu dėl civilinės saugos pagal bendro sprendimo procedūrą. Taigi mums yra labai svarbu e, matyti, kaip visos diskusijos e, rutuliuojasi Europos parlamente ir mes labai tikimės Europos parlamento palaikymo, kad tikrai galutinis rezultatas po šių visų dėrybų procedūros būtų subalansuotas ir efektyvus. Noriu pabrėžti šio teisės akto svarbą visiems regionams Europoje. Uh, Gaivelinių nelaimių vis daugėja ir visame pasaulyje, bet lygiai taip pat ir pačioje ES. Ir gaivelinės katastrofos ir žmogaus sukeltos katastrofos e, čia patenka, jų yra vis daugiau ir daugiau, jos vis didesnio masto ir mūsų pažeidžiamumas vis didesnis. Pavyzdžiui, kai e, Emilija Romanija Italijos regioną uh, sukrėtė žemės drebėjimas, jis nusinešė ne tik tai žmonių gyvybės, bet ir apie 13 milijardų eurų tiesioginės žalos padarė, nors žemės drebėjimas sukretė tik tai vieną regioną vienoje valstybėje narėje. Taigi, kokio masto gali būti tos katastrofos, matome. Tad komisija visiškai aišku, kad turime pasirenkti, jeigu tų katastrofų yra vis daugiau ir mes labiau pažeidžiami esame, tai aišku, mes turime pasistengti daug, padaryti daugiau pasirengdami joms. Todėl komisija ir pateikė pasiūlymą, kad subalansuotas būtų požiūrį požiūris ir galvojant apie katastrofų prevenciją, bet lygiai taip pat galvojant ir apie mm, reagavimą joms ištikus. Aišku, regionai turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį, kai eina kalba apie visą e, krizių valdymo ciklą nuo prevencijos, pasirengimo ir iki pat reagavimo. Ypač galvoti reikia apie pasienio regionus ir mes labai. Um, pritarėme šiam aspektui pranešime, nes tikrai labai svarbu yra galvoti apie pasienio regionus ir ypač ES mes galime pasirūpinti tais aspektais. Subsidarumo principas vėlgi Mes labai remiame šį principą šio klausimu ir tikriausiai klaus, šiuo klausimu tai yra dar aktualiau nei kitais klausimais. Mes visiškai pritarime pranešėjų, kad efektyvi reakcija reaguojant į, vis, į katastrofas turi būti vietos regioninio lygmens. Tai turi būti tikrai spartus, efektyvus sprendimas reaguojant į katastrofą. Ir aišku, kad patys regionai, vietos valdžios lygmuo geriausiai žino, ką reikia daryti. Tačiau realybė yra yra tokia, kad regionai ne visuomet e, yra pajėgus įveikti katastrofas, turint omenyje jų mastą. Ir aišku, čia Europa, e, pripažindama solidumo principą, bet taip pat ir gamtos jėgų visą galę turi sureaguoti, turi padėti. Mes dabar turime jau dešimt metų trunkantį civilinės apsaugos bendarbiavimą, civilinės apsaugos mechanizmo kontekste ir daug gerų dalykų yra padaryta. Komisija nori išsaugoti tuos gerosius elementus, bet lygiai taip pat noriu pasiūlyti ir visą eilę naujovių, kurios mes galvojame tikrai padidins efektyvumą ir prognozuojamumą to bendradarbiavimo, kurį mes jau turime. Tie elementai yra tie elementai, dėl kurių mes prašytumėm jūsų palaikymo. Tai yra tie elementai, kur mums reikia Europos parlamento palaikymo tam, kad galutinis tekstas nebūtų praskiestas menkesnio stiprumo. Tai yra planavimas, savanoriškas kas visas koncentravimas visų išteklių, kurie yra skirti reaguoti į katastrofas ir taip pat ES galimybės um, reaguoti um, į esamas spragas ir pasirūpinti trūksamais ištekliais. Mes galvojame, kad visus tos tris elementus reikia analizuoti kartu, kadangi jie yra subalansuoto požiūrio dalis, galvojant apie valstybių narių atsakomybę šioje srityje ir Europos solidarumą. Valstybės narės turi prisimti joms tenkančią atsakomybę prevencijos srityje, jos turi turėti gerus planus planus, jos turi sugebėti keistis informaciją apie riziką, su kuria jie susiduria, e, su kuria susiduria ir kokie yra planai mm, reaguoti į tą riziką. Ir e, informacijos keitimasis europinių lygmenių gali padėti mums pasimokyti vieniems iš kitų ir, aišku, sukurti šiek tiek spaudimo vieni kitiems, kad tikrai e, šioje srityje darbai būtų pačio aukščiausio lygio. Ir, žinoma, reikia galvoti apie reagavimą į kritinės situacijas Ir čia reikia galvoti apie turimų išteklių sukaupimą į mobilizavimą savanoriškai į vieną bendrą vienus bendrus išteklius. Mes turime geriau organizuotis savo išteklius, savo darbus ir turime pasirūpinti, kad pagrindinių išteklių būtų pakankamai ten, kur reikia ir kada reikia. Reikia daugiau galvoti apie pagalbą pagal poreikį, ne dėl to, kad mm, čia komisija pasis, ar komisaras pasirodytų e, šlovingoje e, šviesoje, bet dėl to, kad būtų realiau, geriau sureaguota į e, katastrofas. Aš pateikiau pavyzdį Italijoje, pavyzdžiui, um, žemės darbėjimą, bet taip pat reikia paminėti prisiminti Portugalijos gaisrus, kur valstybė vienu metu tiesiog buvo visiškai nebepajėgi ką nors padaryti. Taigi um, būtent šio parlamento um, globojamas bandomasis projektas leido mums suteikti šiai šaliai pagalbą, um, suteikus E, orlaivius, kurie padeda kovoti su gaisrais. Ir Portugalijos atvejais e, prieš, vos prieš kelias savaitės parodė, kad tikrai projektas puikiai veikia ir jis realiai galėtų patobulinti dabartinę sistemą, kurią mes turime pagal abortinius teisės aktus. Ir pabaigai noriu dar kartą paprašyti jūsų palaikyti mūsų pasiūlymą, kad šis teisės aktas būtų patvirtintas ir kad mes turėtumėm tikrai plačių užmojų rezultatą, kurio būtų atsižvelgta į Europos regionų poreikius ir Europos piliečių poreikius. Uh, piliečių, kurie beje labai palaiko komisijos pasiūlymą. Eurobarometro e, nau, naujausi tyrimai dėl e, civilinės apsaugos rodo, kad 95 procentai mūsų piliečių pasisako už Europos solidarumą, kuomet kyla didžiulės katastrofas. Ačiū. Ačiū, panai Das, už labai naudingas pastabas. Děkuji za e, tuto diskuzi. E, pranešėjui paskutinį žodį suteiksime. E, ponios ir ponai, dėkoju už diskusijas. Galbūt jūs nustebins mano šis komentaras. Jūs galbūt kritikavote mano e, kai kuriuos pakeitimus, tai yra 22 ir 23 Mm, ir 11 ir 12 straipsnius, nes nežinote, kas tiksliai čia siūloma, kai kalbama apie Europos reagavimo mechanizmą. Čia siūloma, kad sprendimas dėl reagavimo e, pajėgumų visat būtų priimamas e, kartu su valstybė nare. Komisija neturėtų niekad spręsti uh, pati šio klausimo ir tikimės, kad mūsų kompromisinis pasiūlymas bus jums primtinas. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Krizių valdymo planai ir galimų rizikos grupių sąrašai. Mūsų regione aš dirbau krizių valdymo tarnyboje buvau meras ir noriu pasakyti, kad kai kurie krizių valdymo planai yra riboto naudojimo ir ne visą informaciją galima skleisti. Šios dalykus reiktų sukoordinuoti, bet pirmiausia turime žinoti, kokia rizika galimai kyla vienoje ar kitoje vietoje. Į ją reikia reaguoti ir imtis prevencinių priemonių. Taigi pirmiausia, reikia apibriežti situaciją ir komisaras Barnie būtent tą ir pabrėžė per e, vieną iš klausimų, kuris buvo organizuotas tą temą. Komisija šiam darbui taip pat yra skyrusi dėmesio dėl siūlomo biudžeto mažinimo Aišku, kad mes visur prašome taupyti. Manau, kad ir šioje srityje mums pavyks susitarti. Kitas svarbus dalykas yra subsidiarumo vaidmens stiprinimas. Mano pasiūlymuose tai visur praeina raudona linija. Labai svarbu bendradarbiauti ir, ir tinkamai mm, komunikuoti su vietos ir regionų lygmenimis. Kiekviena valstybė narė turi skirtingą patirtį, mm, kalbant apie savanoriškus, mm, apie gaisrininkų savanorius, tai yra tradicija rytų Europoje, pavyzdžiui, net Čekijoje yra uh, gaisrininkai savanoriai, bet ES pietinėse valstybėse taip nėra. Situacija ten yra visai kitokia. Taigi tokiu atveju nereiktų ieškoti vieno bendro mechanizmo. Noriu pasakyti, kad kiekviena šalis arba atitinkama šalių grupė gali laikytis e, savito požiūrio. Dėkui už komentarus. Pirmininkė, E, galutinis terminas pakeitimams yra 19 rugsėjo 24 valanda. Ne, atsiprašau, 12 valanda iki pietų. E, toliau kitas mūsų darbo tvarkės klausimas - teritorinio vystimosi vaidmens stiprinimas įgyvendinant sanglaudos politiką suseiksiu žodį pranešėjui Derekui Vokan. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti už galimybę parengti šią ataskaitą. Kolegos supranta, kaip svarbu turėti sanglaudos politiką, kuri išliktų veiksminga ir ateityje. Ir kolegos taip pat supranta, kad siekiant tos, e, to veiksmingumo reikia siekti supaprastinimo, paprastinimo ir atsižvelgti į e, veiklos efektyvumo kriterijus. Tam aišku reikia tinkamai naudoti įvairius, įvairias finansinės priemonės, įvairius fondus e, vietos ir regioniniais ligmenimis. Rengdamas šį pranešimą, pirmiausia, konsultavausi su vietos ir regionų e, institucijomis. E, buvo apskrito stalo diskusijos e, ir Europos parlamentas išgirdo, mm, ko tikimasi iš Europos Sąjungos iš vietos ir regioninių institucijų pusės, ko jos tikisi iš ES ateityje, buvo pateikti praktiniai pavyzdžiai, kaip būtų galima sujungti įvairių fondų lėšas. Buvo mm, kalbama apie mm, tokio sujungimo mechanizmus e, pranešime. Taip pat atsižvelgiama į komisijos nuomonę, kaip tas fondų lėšas panaudoti. Tai yra siekis e, užtikrinti didesnį lankstumą, e, naudoti naujas finansavimo priemonės, kurias komisija siūlo. Tai yra e, vietos e, vystimasis m, mm, integruotos teritorinės investicijos ir kitos priemonės ir e, tas priemonės regionai ir mm, vietos, regionų ir vietos institucijos sveikina, bet nori mm, pasižiūrėti, kaip tos visos idėjos ir tos mintis galėtų būti praktiškai gyvendinamos, o tam iš komisijos reiktų daugiau konkretės, konkretesnės informacijos. Mm, kalbant apie šiuos mm, mechanizmus, mes taip pat bandėme pateikti daugiau pavyzdžių iš Europos, iš Velso, Niderlandų, Danijos ir kitų regionų, kad galėtume parodyti, kaip įvairius, megio, re, įvairius mechanizmus galima naudoti ateityje, kad galėtume integruoti penkių pagrindinių fondų lėšas. Mm Kaip jau minėjau, reakcija į šį pasiūlymą yra pozityvi. Žmonės, regionai e, laukia iš mūsų pasiūlymų, kaip visų fondų lėšas kuo efektyviau panaudoti e, vietos regionų lygmenių, kad būtų gaunama ko didesnė nauda. Kiek žinau, e, pirmininkė pateiks galutinius terminus pakeitimams pateikti. Laukiu jūsų idėjų, laukiu jūsų pasiūlymų, laukiu naujų pavyzdžių, kuriuos galėčiau įtraukti į savo pranešimą. Taigi, laukiu jūsų komentarų. Elžbieta Katažina Lepečinska, EPP šešėlinė pranešėja. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui Mm, ne tik pavadinimas, bet ir tekstas yra labai įdomus. Ir mes, uh, manau, turime siekti, kad Europos uh, Sąjungos ekonominis augimas būtų užtikrintas ateityje ir viena iš priemonių tą padaryti taip pat ir veiksmingesnė sanglaudos politika. Mes turime integruoti visus čia minimus penkis fondus ir jų lėšas. Minimi trys galimi instrumentai šiame dokumente, norėčiau juos šiek tiek pakomentuoti. Svarbiausias iš jų yra integruotos teritorinės investicijos. Ir mano nuomonė, tai ženkliai prisideda prie regionų plėtros ir leidžia apjungti e, finansavimą iš įvairių šaltinių, uh, ir užleidžia tarp sektorinius ir daugia dimensinius projektus. Manau, kad tai tinkamiausia priemonė mm, vykdyti veiksmus miestų regionos, e, tose regionuose, kur yra daug miestų. Integruotos teritorinės investicijos yra galimybė suvienodinti projektų įgyvendinimo procedūras, kai naudojamos socialinio ir sanglaudos fondų lėšos. Kita priemonė yra bendri veiksmai Europos e, komisijos pasiūlyme sakoma, kad tie bendri veiksmų planai nebus naudojami struktūrinės sanglaudos tikslais. Tačiau mm, reikia sukurti bendrus veiksmų planus taip, kad būtų galima įtraukti įvairias rytis į tokių e, veiksmų planų įgyvendinimą. Tai turėtų būti ne tik strateginis dokumentas, o tai turėtų būti iš tiesų veikimo dokumentas, kurį parengtų vietos institucijos, vietos valdžios atstovai. reikia, kad mm, planai šie bendri veiksmų planai būtų įgyvendinti laiku ir veiksmingai. Trečiasis mechanizmas yra plėtra, mm, kurią valdo vietos bendruomenė. Tai galėtų būti mm, puikus instrumentas skatinti vietos bendruomenių uh, įvairią veiklą, jiems svarbių veiksmų įgyvendinimą. Labai svarbu čia numatyti mm, sritis, kurios yra svarbios ir mm, kaip bus siekiama atitinkamų tikslų. Reikia supaprastinti administracinės procedūras, nes vietos e, administracinės tarnybos dažnai neturi pakankamai žmogiškų išteklių mm, įgyvendinti e, tiem visiems sudėtingam, e, sudėtingiam reikalavimam, kuriais remiantis galima prašyti lėšų iš finansinių fondų. Galbūt čia galėtų būti subsidijų mechanizmas e, įgyvendinamas kuo paprasčiau, nes mm, čia būtų galima aiškiai numatyti skiriamą biudžetą ir rezultatus, kurie turi būti pasiekti naudojantis tuo biudžetu. Manome, kad bendruomenių inicijuota vietos plėtra būtų puikia galimybė de decentralizuoti valdymą, siekti subalansuotos plėtros ir skatinti vietinės iniciatyvas, padėti kurti naujas darbo vietas. Galiausiai norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimą ir mm, noriu pasakyti, kad pateiksiu šiek tiek pakeitimų. Teritoriniai, mm, teritorinės mm, investicijos, integruotos teritorinės investicijos, ko gero turėtų būti minimos prieš bendrus veiksmų planus kaip svarbesnė priemonė. Ar Aldė vardu kas nors norėtų? Husmanan padnio gal yra? Ne. Tada žaliųjų vardu ponas Karim irgi nėra. Samalžiai taip pat nėra. Nikolas Krisogelius tada. Prašom. Sorry, Atsiprašau, prieš jums pradant kalbėti, paprašysiu koordinatorių ar padėjėjų e, jeigu jūs nieko prieš, galėtumėm koordinatorius posėdį pradėti anksčiau, jeigu pasirūpintumėt, kad visi susirinktų, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas labai svarbus. Manau, kad e, reikėtų laikytis nuomonės, kad e, suteikiamų skirtingų kreditų tikslas E, teritorinė sanglauda ir gyventojų gyvenimo pagerinimas. Todėl mes e, turime kuo geriau naudotis įvairiomis priemonėmis, nes taip pasieksime geresnius galutinius rezultatus. Kad pasiektume optimalaus rezultato, būtina užtikrinti gerą asignavimų panaudojimą. Ir todėl e, ekonomikos augimo ir teritorinės raidos planai turi būti derinami su teritorinė administracija. E, regionų teritor... E, savivaldybių administracija turi dalyvauti, kuriant mm, planus, nes taip galės atspindėti savo poreikius. Labai svarbu nesukurti E, tokios svarbios politikos nesuderinus skirtingų e, įvairių finansavimo fondų prioritetų. E, aš tą sakau, nes gana dažnai atsiranda projektų finansuojamų iš skirtingų fondų. Ir galiausiai paaiškėja, kad mes negalim pasiekti optimaliausių, geriausių rezultatų, uh, Mm, jeigu viską geriau koordinuotume, jeigu geriau suderintume skirtingus prioritetus, e, rezultatai būtų geresni. Mes turime žiūrėti, kaip galime suderinti skirtingus resursus. Būtent to Europos parlamentas siekia. Mes norime geriausių rezultatų ir optimalios veiklos. Be to, aišku, siekime sumažinti biurokratiją. Reikia, kad taisyklės būtų aiškesnės, suprantamesnės. Ir e, taip mes galėtume geriau panaudoti turimus išteklius. Uh, vietos regiono valdžia tada galėtų tais fondais geriau panaudoti ir pasiekti e, geresnių rezultatų pagal skirtingus išsikeltus tikslus. Mes žinome, kad ir iš Europos biudžeto, ir iš nacionalinių biudžetų skiriamos lėšos yra ribotos. Todėl labai svarbu, kad alternatyvus ir vienas kitą papildantis finansavimo šaltiniai būtų naudojami. Tada būtų pinigų, kurie galėtų būti panaudoti skirtingoms prioritetinėms ašims. Jeigu e, mes galėtume pasinaudoti keletų skirtingų fondų, tada gebėtume rasti naujoviškų finansavimo šaltinių ir tai papildytų dabar pagal Europos biudžetą gaunamas lėšas. Ačiū. Ar Kristians Fanfeld yra čia? Iš regionų generalinio direktorato komisijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjų šį pranešimą. Aš pritariu jūsų e, nuomoniai, e, suprantame, kad reikia stiprinti teritorinį e, metmenį ir fondų įgyvendinimą. Todėl ir siūlome tą partnerystės susitarimą ir norime, kad būtų sukurtas geras elgesio kodeksas šiems tikslams pasiekti. Aš pritariu praktiniams pavyzdžiams, kurie yra įvardinti šiame pranešime, bet aš iš karto norėčiau e, išsklaidyti nesusipratimus susijusius su šiomis e, priemonėmis. Bendrasis veiksmų planas yra pateikiamas kaip teritorinė priemonė, bet iš esmės taip nėra. Iš mesės kalbame apie įgyvendinimo mechanizmą Norime, kad finansavimas būtų skiriamas pagal rezultatus. Mes e, susitartume dėl rezultatų ir tada būtų galima suskaičiuoti, kiek kainuos tokių rezultatų pasiekimas. Tada mes mokėtume tiesiog už pagėdavimą rezultatą. Tai yra e, skirtingas dalykas negu e, infrastruktūros finansavimas, todėl galbūt reikia tų skirtingų finansavimo šaltinių. Taip pat yra nemažai skirtumų tarp e, bendrijos vietos ligmens ir ir integruotų investicijų. Manau, kad turime suprasti, kad integruotosios investicijos gali vykti ir e, subregionių lygmenių, bet jos e, taip pat gali būti panaudomos ir makroregionams arba regionams per sienas. E, E, jų, jas galima naudoti atskirai arba galima naudoti derinant su kitu finansavimu. Dėl praktinių pavyzdžių, jiems pritariu, kaip sakiau, bet manau, kad reikia turbūt daugiau vadovavimo. Ir kol kas mes dar turėtume galvoti, kaip geriau e, vadovauti tų priemonių e, įgyvendinimui. Vėlgi reikėtų daugiau bendradarbiauti su vietos valdžia. E, Kartu su visais e, generaliniais direktoratais, e, vienai per kitaip susijusiais su šiais fondai, mes stengiamės parengti bendrą veiksmų planą. Praktiniai pavyzdžiai parodo, kad svarbu yra ne tik pati priemonė, bet ir įgyvendimas regionių vietos uh, E, savivaldybės lygių ar nacionalinių lygių, labai svarbu, kad nacionalinė ir vietos valdžia atliktų labai stiprų vaidmenį. Aš džiaugiuosi, kad jūs savo pavyzdžiais pranešime tą tik patvirtinate. Ačiū. E. Labai ačiū. Derekai, ar tu norėtum apibendrinti šią diskusiją? Taip, pirmininkė. Uh, Dėkoju kolegoms visų pirma už visus komentarus, ypač kolegai prie, sėdinčiam prieš mane. Jis labai teisingai pastebėjo, kad kuo daugiau fondų mes surinksim, tuo didesni bus projektai ir tuo didesnės, didesnio poveikio pasieksime. Manau, kad mes visi tam pritarėme ir toks yra mūsų uh, iniciatyvinio pranešimo tikslas. Mes turime išteiškinti, kaip tai galima padaryti. Keletą žodžių dėl integruotų teritorinių investicijų. Uh, Mes visi suprantame, kokios jos svarbios ir pranešime apie tai yra kalbama. Tai yra labai stambus klausimas, apie kurį turėtume pakalbėti daugiau. Dar vienas dalykas dėl integruotų teritorinių investicijų. Yra numatyta, kad tos rytis, kurios naudosis regionų plėtros fondų ir socialinių fondų, e, galės naudotis e, šiomis lėšomis, bet reikėtų į tuos fondus, įtra, į tą, į tą ai, integruotas teritorinės investicijas įtraukti ir iš kitų fondų finansuojamus regionus. Aš įsivaizduoju, kad bus didesnių projektų, e, ku, pavyzdžiui, Horizonto 2020 E, lėšos galės būti naudojamos naujovių kūrimui, gebėjimų stiprinimui. E, tada galėsime, pažiūrėjau, panaudoti Europos socialinį fondą mokymui, o integruotas teritorinės investicijas kitiems dalykams. Taigi turim kalbėti apie platesnį fondų diapazoną, ne tik apie tai, ką dabar turime. Noriu padėkoti komisijai už dalyvavimą ir už indėlį. Aš e, manau, kad gal ne viskas, kas mano pranešime yra aprašyta pakankamai aiškiai, ne visi turbūt supranta, kas įeina į mano aptariamus mechanizmus. Ir aš dėkuoju Europos komisijai, kuri pateikė savo komentarus. Ateityje aš šitai atsižvelgsiu pranešme. Pranešme aš norėjau akcentuoti, kad reikia aiškumo ir supaprastinimo. Jeigu mes norime skatinti savivaldybės ir regionus naudotis fondais bendrai, tai viskas turi būti daroma paprastai ir aiškiai. Jeigu to nebus, žmonės bus atgrasomi tos fondus derinti. Taigi apie tai turim kalbėti pranešime. Jeigu bus laiko, dar padiskutuosim su kolegomis, su suinteresuotomis pusėmis ir su Europos komisija, prieš parengiant kitą pranešimo variantą. Ačiū. Ačiū, jeigu leisit ir aš trumpai norėčiau pakomentuoti. Jūsų pranešimas e, atsiranda e, tuo pat metu, kaip e, vyksta darybos, kurios, tiesą sakant, dabar jau prasidėjo ir e, regi komitete mes balsuosime dėl dėrybų rezultatų. Tačiau laukia kitas svarbus tolesnis etapas, įgyvendinimo etapas. Jūsų pranešime turbūt e, nėra kalbama apie tai, kas dabar mums labai aktualu reguliavimo požiūriu, bet mes suprantame, kad tai bus labai svarbu įgyvendinimo etape, kai reikės įvairiausių gairių ir panašiai. Taigi tuo aš norėčiau šią diskusiją šiandien baigti. E, Pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 24 diena. Dar turime visą savaitę. 24 diena 12 valanda. Kolegos, e, šiandienos posėdį norėčiau jau dabar baigti. Rytoj mūsų laukia ilgas balsavimas, atsineškite korteles. O koordinatoriams norėčiau pasakyti, kad ponas Omaržy gali ateiti be 16 ir galėsime pradėti koordinatorių posėdį be 10.6, o ne 6, kaip buvo planuota. Taigi po 7 minučių. Ačiū.